So, dear members, dear guests, uh, welcome everybody on our next uh, FAM committee meeting. Unfortunately, our chair is... Uh... Mėly svečiai, sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Deja, pirmininkė negalės čia dalyvauti, taigi atinčias porą valandų aš būsiu jos vietoje. Pirmas klausimas būtų darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu klausimų nėra, tai darbo tvarkė tvirtinama. Okay, the second point is uh, approval of minutes uh, of meetings. Dar vienas klausimas, arba tasis klausimas būtų protokolo tvirtinimas. Jeigu komentarų nėra, tai bus laikoma, kad protokolai patvirtinti. Dar vienas punktas yra pirmininko pranešimai. Taigi, pradėkime nuo koordinatorių rekomendacijos mūsų sustikime, birželio 20 dieną, koordinatoriai nusprendė parengti poziciją pakeitimų formą Libe komitetui dėl stati bendrijos statistikos, migracijos ir tarptautinės apsaugos klausimais ir patikėti tai Alde grupiai. Tada mm, drūva klausimų mm, demokratijos ir kasmetinė ataskaita dėl žmogus teisų demokratijos pasaulyje. E, šita užduotis buvo pateikėta EPP grupiai. Toliau nuomės projektas ilgi neteisė kuros ataskaitai e, užimtumo komitetui dėl Europos semestro. Jis buvo paskirtas e, žalių ir EFA frakcijai. Ir taip pat e, pakeitimo forma, pozicijos parengimas tą pačią temą buvo patikėtas e, socialistų demokratų frakcijai. Toliau. Nebuvo pakankamų pagrindo pagrysti FAM komiteto veiksmus, e, kad jie prisidėtų prie teisėkuros ataskaitos e, NV komiteto, rengiamas NV komiteto dėl sveikatos technologijų įvertinimo. Na ir Tai buvo, toliau e, buvo mm, nuspręsta parengti žodinį klausimą po rezoliucijos e, politiniai pokyčiai strategijos prieš e, moters, moterų viešinius susirgymus ir atitinkamus klausimus ir tai buvo patikėta FTD frakcijai. Toliau Vakarų Balkano klausimais rezoliucija ir galų gale remiantis 50 ketvirtąją taisyklę buvo rengiama nuomonė dėl e, vertybių ir teisių programos. Tai buvo patikėta EPP frakcijai, toliau nuomonių projektai Europos socialinio fondo plus, SF plus klausimų, kurį turėtų rengti EPP frakcija ir ataskaita kaiminystės e, vystimosi bei tarptinio bendradarbiavimo priemonės klausimų, kurį rengia GUE frakcija toliau parengti poziciją pakeitimų formą e, užimtumo komiteto ataskaitai dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos pasiekmių fondo. Tai turėtų parengti pirmininkas ir galų gale reikėtų parengti taip pat nuomonę dėl jūri ataskaitos e, teisingumo programos kūrimui arba įsteigimui. Ir ta, ta užduotis buvo patikėta ALDE frakcijai. Na ir kitas, ir benes svarbiausias šios dienos klausimas būtų veiksmų planas e, kovant su vyru moterų darbo užmokesčio skirtumu. Taigi pradėsime klausimus. Keletas preliminarių pastabų. E, dar sausio mėnesį, 24-25, e, buvo koordinatoriai sutarę parengti būtent veiksmų planą kovai su vyru ir moterų darbo užmokesčio skirtumu ir tai buvo grindžiama 2017-2018 metų veiksmų um, planu kovai su užmokesčio atotrukiu tarp lyčių. Iš tikrųjų, tai yra viena rimčiausių problemų, su kuriamis moteris suduria savo gyvenime. Ir ES mes matome, kad moteris per valandą uždirba iki 16 procentų, vidutiniškai 16 procentų mažiau negu vyrai. Ir netgi Teisingumo generalinio direktoriaus e, galba ir atstovais e, tiek iš mokslinių sluoksnių, tiek ir iš kitų suinteresuotų grupių buvo surinkti klausimai. Komisija taip pat e, ėmėsi tam tikrų priemonių kovoti su šito atotrukiu. Taigi dabar pradėsime mm, panelės diskusijas ir darbas bus organizuotas taip. Pirmiausiai į podiumą pakviesime tris pagrindinis pranešėjus, Tina Stalat, generalinė direktorė e, atstovaujant Europos komisijos teisingumo generalinį direktoratą, taigi sveikinam komisiją, toliau Vivian Hunt, e, e, McKinsey Company, Žingės karalystės ir Airijos valdančioji partnerė, toliau Ingrid Mortis, Austrijos darbo arba užimtumo rūmų moterų departamento vadovė, Taigi sakyčiau, kad skirčiau po maždaug 10 minučių kiekvienai pranešėjai, o po to pakeisime ir steiksim žodį kitoms trims viešnioms. Taigi pirmiausiai žodis Tinai Astlai. Um... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti, kad pakvietėte į šį klausimą, į šį klausimą nes kalbėsime tema, kuri yra labai svarbi ne tik šiai auditorijai, kuri dėje yra labai moteriška. Lygių, lygus darbo užmokestis yra įtvirtintas Romos sutartyje, tai buvo padaryta 1957-aisiais. Po to moterį, nuo to laiko moterys labai intensyviai dalyvavo darbo rinkoje, tačiau, kaip, kaip buvo minėta, jos uždirba 16 procentų mažiau. Ir tai yra nepriimtina nei moralinė, nei ekonominė prasme. Ir tai yra kliūtis lygybei ir veiksmingai veiksmingam rink, darbo rinkos veikimui ir ekonominiai geroviai. Moterų lygių teisių skatinimas, lygaus užmokesčio skatinimas yra naudingas visiems, tokiu būdu būtų einama link teisingo, teisingesnės visuomenės ir būtų užtiprinamas ekonominis augimas. Kai buvo paminėta praėjusiais metais, lapkričio mėnesį ES patvirtino veiksmų planą kovojant su darbo užmokesčio neligybė. Ir tai yra labai sudėtingas dalykas susijęs ir su stereotipais, ir su nepakankama asmeninio ir darbo, privataus ir darbo gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo. Uh, dėl pačių įvairiausių priežasčių, dėl ko yra toks atotrukis tarp algų, e, e, reikalingai reikėtų kalbėti ir apie politinės priemonės ir nacionalinių ir ES lygmenio. E, reikalingas kompleksinis požiūris teisėkuros ir neteisėkuros priemonės. Tai reikia daryti ir nacionalinio, ir ES lygmenio. Pirmoji užduotis yra užtikrinti tai, kad vienodo užmokesčio principas, kuris yra įtvirtintas teisės aktuose, būtų gyvendintas visose valstybėse narėse. Komisijoje mes nuolat atliekame stebėseną, ar teisingai taikomas valstybėse narėse teisės aktas užtikrinantis vienodą atlygį už darbą. Mes įtraukiame ir visas suinteresuotas grupės, siekdami, kad būtų tinkamai įgyvendinta šis teisės aktas. Reikėtų kalbėti ir apie profesinę ir vertikalę segregaciją. Dažniausiai moteris dirba tose sektoriuose, kuriuose e, yra mažiau mokama ir moterų nepakankamai yra vadovaujančiose pozicijose. Be to labai dažnai moterys ima, dirba ne visą darbo dieną arba pertraukia savo darbo karjerą dėl to, kad E, prižiūrėtų vaikus ar dėl kitokių priežasčių, todėl netiesiogiai už tai yra sumokama. Netgi moterų pensija yra 40 procentų mažesnė nei vyrų dėl šių priežasčių, todėl iškyla rimta skurdo grėsmė moteriams. Veiksmų plane yra numatomi įvairiausi veiksmai dėl to, kaip kovoti su neligybė profesinėje srityje. Skatiname valstybės narės e, vienodai apmokėti už darbą, pavyzdžiui, moky, švietimo sektorija skatinti moteris įsitraukti į informacinių technologijų, transporto sektorius ir taip dažnai skatinti vyrus įsitraukti į e, tuos sektorius, kuriuose dominuoja moteris. Kit, kiti veiksmai yra susiję su moterų skatinimu daryti karjerą mokslinėje srityje e, per tarptautinę moters dieną buvo, iš, buvo numatytos sėkmingiau, išskirtos sėkmingiausios moterų vadovaujamos įmonės, buvo imtasi kitų priemonių, o dėl vertikalios agregacijos panaikinimo komisija yra pasirengusi įgyvendinti pasiūlymą dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose ir kėtinama imtis veiksmų iki kitų rinkimų. Pateikėme pasiūlymą dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyros per paskutinę EPSCO tarybą buvo susitarta dėl bendro požiūrio šiuo klausimu ir laukiame trišalių dėrybų šiuo klausimu ir visos teisėkuros institucijos juose dalyvaus ir žinoma tikimės E, ambicingo sprendimo. Užmokesčio skaidrumas yra viena iš svarbiausių priemonių, kuri padeda atskleisti e, nelygų dar, nevienodą darbo užmokestį įmonėse. Dar 2014-aisiais komisija šį klausimą sprendė patvirtindama rekomendacijas dėl vienodo moterų ir darbo užmokesčio patvirtinimo pasitelkiant skaidrumo priemonės. Rekomendacijose pateikiamos gairios valstybėms narėms, kaip įmonės ir piliečiai galėtų nustatyti neligaus darbo užmokesčio atvejus e, asmenys gali prašyti informacijos apie darbo užmokestį, įmonės turi pateikti šią informaciją, e, priver, turi būti atliekamas algų auditas ir pasitelkiamas kolektyvinės dėrybos. Komisija taip pat paskelbė įvertinimą lapkričio 20 dieną. Buvo paskelbta ataskata dėl to, kaip šis skaidrumo reglamentas yra įgyvendinamas. Po ketverių metų buvo parengtos rekomendacijos dėl užmokesčio skaidrumo, bet paaiškėjo, kad dokumentas pageidaujamo poveikio nepadarė. Tik trečdalis valstybi, valstybių narių e, parengė teisėkuros priemonę siekdamos įveikti šią problemą. E, vėliau buvo parengtas veiksmų planas su tikslinėmis priemonėmis. Komisijos nuomonė gali reikėti papildomų priemonių ES lygmenių šiuo klausimu. Mes pradėjome darbą įvertindami ES nuostatas lygių, lygaus darbo užmokesčio srityje. Ir vienodo, vienodų sąlygų moteriams ir vyrams užimtumo sektoriuje ir šios priemonės yra išvardintos veiksmų plane. Darbo užmokesčio neligybė yra vienas iš trijų rodiklių, kurie įtraukti į e, rezultatų suvestinę, su kurių pagalba komisija vertina, kaip įgyvendinamas socialinis ramstis tame tarp e, Europos semestro kontekste. Kaip matote iš rekomendacijų skirtų atskiroms šalims, kurios buvo patvirtintos 2018 m. gegužės mėnesį, darbo užmokestis išlieka svarbi problema ir didelis algų skirtumas yra Austrijoje, Estijoje, Vokietijoje, o 2018-aisiais e, tai tapo problemiška Čekijos Respublikoje ir Slovakijoje. Dar nėra rekomendacijų skirtų Suomijai, bet galėčiau pasakyti, kad netgi Suomijoje yra labai didelis darbo užmokesčio skirtumas, o Švedijoje, kaip visuomet, situacija yra geresnė. E, Lyčių lygybė yra viena iš svarbiausių ES vertybių, todėl turime tikrai siekti to, dirbti, e, tačiau dar lieka daug ką padaryti. Ačiū. <clears throat> Thank you very much, e, Madam Director General. Ačiū generalinė direktorė Jums. Dėkoju už visus pasiūlymus ir rekomendacijas, kurias e, pristatėte ypač tas, kuriomis siekiama skaidrumo, e, už darbo užmokesčio skaidrumo, e, verslui, ypač privačioms įmonėms, tai gali būti šiek tiek kontroversiška. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Isishan. Prašau. Labą dieną, ačiū pirmininkiai parlamento nariams ir komiteto nariams, taip pat vertėjams ir visai komandai, kad pakvietė mus kalbėti šią temą e, susijusią su e, moterų teisų sustiprinimu. Mūsų įmonė jau ne vienerius metus atlieka kiekybinį tyrimą ir mes pradėjome ES lygmenių nagrinėti šį klausimą, o dabar kalbame apie, šimt, atliekome šimt, tyrimą 192 šalyse ir nagrinėjame įvairovės klausimus ir stengiamės suprasti, kokį poveikį lyčių lygybė daro, o kai kalbame apie, o mums tai reiškia lygybę. Todėl labai svarbus ir vienodas darbo užmokestis ir vienodas dalyvavimas. Dėkojame už komi tam, kad komitetas šio, šiam klausimui skiria laiko. Be jokios abejonės lyčių dalyvavimas yra naudingas ekonomikai ir ES ekonomikai. Jeigu galėtume panaikinti šį atotrūkį ir pasiektume lygybę Tai sudarytų 28 trilijonus ekonomik, na, naudą ekonomikai. Įmonės ir institucijos turėtų stengtis geriausios situacijos savo regione ir nereikėtų lyginti Kinijos kaimo su Sao Paulo. Ir netgi tokiu atveju būtų galima pasiekti 12 trilijonų naudą ekonomikai. O tuo tikslu reikėtų dirbti lankščiau ir atidžiau. Maždaug 20 procentų e, naudos sudarytų atsirastų tuo atveju, jeigu moterys dirbtų kitose geriau apmokamosi sektoriuose ir jeigu turėtų daugiau darbo lankstumo. Tuomet būtų galima daug lengviau pasiekti lyčių lygybę. Europoje ši vertė sudarytų 6,1 trilijonų ir 2,1 trilijono regionuose. Todėl šios sumos yra labai svarbios ir mums, ir apskritai ES kontekste. Kaip panaikinti šį atotrukį, reikėtų paminėti du svarbius aspektus. Pirmasis - tai dėmesys sektoriams, kurie sektoriai yra našiausi ir kurie yra greičiausiai augantys tai energetikos, transporto, paslaugų ir finansų sektoriai, taip pat sveikatos priežiūra. Vėlgi reikėtų kalbėti, kiti tokie kaip žemės ūkis gali būti netokie našus. Ir tas supratimas, kuriuose sektoriuose moterys dirba, būtų geriau, kad jų daugiau dirbtų e, našiuosniuose ir greičiau augančiuose sektoriuose. Dar reikėtų kalbėti apie vertikalę segregaciją ir apie tai, kad moteris galėtų užimti auk, geriau apmokamas e, dar pozicijas. Kitaip sakant, daugiau moterų turėtų e, galėti būti vadovėmis arba direktorėmis įmonių. Tai padėtų pasiekti daugiau lygybės ir įveikti užmokesčio atotrukį. Jungtinėje karalystėje matome, kad moterys daugiausia dirba tose sektoriuose, kuriuose darbo našumas ir algos yra mažesnės ir e, jos e, neužima vadovaujančių pozicijų. Ir būtent dėl šių dviejų priežasčių atsiranda didžiausias atotrukis, kai tuo tarpu vyrai dirba geriau apmokamosiose sektoriuose ir jie užima aukštesnės pareigas. Skaidrumas kuris yra įtvirtintas teisės aktuose Junktinėje karalystėje ir galioja nuo šių metų pavasario. Žinoma, ir McKinsey ir daug kitų įmonių patikė ataskaitas šiuo klausimus. Tačiau matome, kad moterys vis tiek turėtų dirbti e, geriau apmokamosi sektoriuose ir užimti aukštesnės pareigas. Ir kai pažvelgėme į šiuos du vektorius, tai matome, kokiu veiksmu turėtų imtis komisija. Kai kalbame apie privatų ir apie valstybinį sektorių, tai ir vienas ir kitas galėtų daug padaryti, kad būtų galima sumažinti atotrukį. Skaidrumas svarbus, bet klausimas, ką, kaip elgti su gaunama informacija. Laikui bėgant ypač kai artėja nauji rinkimai, prasideda nauji ciklai ir reikėtų, kad ši darbo atverkė išliktų ilgalaikė, nes ekonomikai būtų didelė nauda, tačiau reikalingos ilgalaikės ir koordinuotos pastangos. Paska, reikalingos paskaitos dalyvauti, reikia pagerinti infrastruktūrą, paruošti konkrečias ekonominės galimybės, stiprinti pajėgumus, įgūdžius, kalbėti apie tai, imtis veiksmų. Na, skaidrumas žinoma svarbus. Jeigu reikia, reikia imtis ir sankcijų, kai nepasiekiama pažangos. Ir turi būti atitinkama politika geras dalykas yra tai, kad vyksta diskusija ir ta diskusija paremta faktais yra labai mm, turininga. Todėl mes kalbame apie šališkumo mažinimą. Dėl ekonominio vystimosi žinome, kad 75 procentai E, kurios dabar dirba, norėtų dirbti daugiau ir tai galėtų turėti didelę naudą, tačiau mums reikėtų kalbėti apie tikslinius veiksmus ir ilgalaikius veiksmus. E, tai būtų naudinga verslui ir ekonomikai. Tos įmonės, kurios labiau įdarbintų moteris, galėtų pasiekti daug didesnės ekonominės naudos. 21 procentą galėtų uždirbti. Taip pat e, sukurti ekonominę, didesnę ekonominę vertę, kuri galėtų siekti 27 procentus e, kvartilės. Mes paliekame jūs su trimis mintimis. E, pažanga yra įmanoma ją galima pasiekti mažinant atotrūkį, didinant darbo našumą, e, kad skatinant moteris dirbti našiausiuose darbo sektoriuose ir užimant aukštesnės pareigas. Valdybos yra labai svarbus dalykas, bet reikėtų skatinti moteris aktyviau dirbti ir kitose srityse. Dar reikėtų skatinti teisėkuros iniciatyvas ir kad būtų jų pagalba įmamas iniciatyvų ir šalyse, ir įmonėse, kai po, pastebima pokyčio nauda, daug lengviau ją įgyvendinti. Darbo jėga, jėgos situacija keičiasi dėl technologijų Todėl reikėtų nekartoti tų pačių e, stereotipų lyčių, lyčių atžvilgių, bet atkreipti dėmesį, kaip technologijos keičia darbo pobūdį. Atsiranda tas technologinis turinys ir keičiasi moterų vaidmuo technologijose. Gali nutikti taip, kad nepaisant naujovių, naujovių ekonomikoje mes laikysimės to paties seno požiūrio. Todėl turime taip kreipti dėmesį dabar besivystant technologijoms ir joms darant įtaką ekonomikai. Matome, kad, manome, kad šios trys iniciatyvos Taip pat parlamento veiksmų planas galėtų padėti įveikti, sumažinti algų atotrukį. Uh, Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį Ingrid Moritz, Austrijos darbo rūmų moterų reikalų skyriaus vedėjai. Prašom. Ačiū. Aš vokiškai pakalbėsiu. Ponios ir ponai, aš irgi pirmiausia norėčiau Jums padėkoti už tai, kad pasikvietėt mane į šiuos klausimus. Dabar keletas žodžių apie Austrijos darbo rūmus. Mes atstovaujam e, darbuotojams Austrijos 3,7 milijonus narių turim. Ir kartu e, mes stengiamės veikti politikų, politinius sprendimus skirtus darbuotojams, darbdaviams, kartu teikiam teisinę informaciją, teisinę pagalbą. Jau keliarius metus mes e, jau domėjomės vyrų ir moterų darbo užmokesčių padėti kryptimi. Keliarius metus rinkom e, statistinius duomenis kartu iš ES statistinius duomenis rodančius apie darbo užmokesčio skirtumus. O Austrijoje mes visada dėjom pastangas, kad e, būtų pusiausvyra tarp vyrų ir moterų teisių bei darbo užmokesčių, darbo pajamų. mes jau tikrai dabar turim gerą e, tolimesnio darbo pagrindą e, siekdami tikslų, e, ypač paminėtina Barcelonos programos tikslų siekimas. Mūsų manimų labai svarbu turėti privalomus tikslus darbo užmokesčio padėties tikslus ES lygių, nes e, e, informacijos turi turėti darbdaviai, kartu ir darbuotojai, ir kartu labai svarbu užtikrinti, kad e, įvairiose srityse būtų kovojama dėl vienodų užmokesčių. mes jau pasiekėm tam tikrų rezultatų ir po dėrybų e, ėmėmės dvi priemonės. Pirmiausia, rengiam e, e, nuolatinės ataskaitas apie darbo užmokesčio padėtį. Jas rengiam nuo 2015 metų apie įmonės, kuriuose dirba tam tikras uh, E, skaičius darbuotojų. Ir po to tada e, tos ataskaitos siuntinėjamos darbo taryboms ir po to paviešinamos. E, kaip jau sakiau, tokias ataskaitas mes rengiam reguliariai kas antrus metus kartu vertinam tokius dalykus kaip vyrų ir moterų dalyvavimą ar procentą, e, dalyva, kai jie dalyvauja kolektyvinėse dėrybose. Ir pas mus yra, sakykime, darbo tarybos, kurios prireikus gali pateikti net bylą teismui. Kartu e, mūsų e, tos darbo tarybos vadovaujasi, suprantama, konfidencialumo nuostatomis ir e, užtikrinama, kad e, ataskaitos apie atlyginimus būtų e, konfidencialios. Labai svarbu suvokti, kad nemažai įmonių turi tokias ataskaitas apie darbo užmokesčio padėtį, tačiau tik 26 procentai įmonių darbuotojų žino, kad tokios ataskaitos rengiamos. Dabar dabar jau vis daugiau e, darbuotojų gali e, prieiti prie tokių ataskaitų, o tai anksčiau nebuvo įmanoma. Tad čia vėlgi kalbam apie ataskaitas ir konfidencialumą. Ir kita vertus mes įvertinam, kokias ataskaitas, kokias ataskaitų vietas galima viešinti. Ir padarėm išvadą, kad, kad tam tikros, tai yra padarėm išvadas dėl tam tikrų ataskaitų turinio punktų. Kartu mes vertinom ir darbo sutartis, tam tikras darbo sutarčių nuostatas, kuriomis reglamentuojami atlyginimai nuo 2011. Mes kartu uh, ataskaitose uh, įvertinam ir viešųjų, uh, tiksliau, viešųjų pirkimų, mm, tai yra procesus, pasiūlymų konkursus ir Mm, nemažai įmonių nesilaikė taisyklių, už tai nebuvo numatyta sankcijų, tačiau po kurio laiko vis dėlto jau e, taisyklių e, buvo laikomasi. Toliau informacija apie atlyginimus. Tai pas mus per kolektyvinės dėrybas deramasi paprastai dėl minimalaus darbo užmokesčio. Ir ką parodė mūsų tyrimai. Du trečdaliai visų moterų darbuotojų mano, kad e, labai svarbu e, būtent tirti. Tai 44 procentai moterų darbuotojų mano, kad joms turėtų būti mokami didesni atlyginimai. Bet, kaip jau sakiau, mes vertinam paprastai minimalių atlyginimų padėtį. Maničiau, dar ko reikia. Nedaug reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nebuvo e, daug atvejų, kada buvo paduota bylų į teismą dėl nevienodų darbo užmokesčių nes paprastai su tokiom bylom susijęs konfidencialumo klausimas, čia kartu iškyla tam tikri psichologiniai dalykai darbo vietuose. Tad e, ataskaitos apie atlyginimų padėtį e, iš tikrųjų gali padėti įveikti netolygumus tarp e, lyčių teisų ir už, darbo užmokesčio. Kitas dalykas e, - išmokos, šeimos išmokos, vaiko priežiūros ir panašios išmokos tai mes irgi į tai turėsim gilinti. Nes e, kurį laiką, ilgą laiką, sakykime, darbas tarp vyrų, moterų šeimoje, e, darbas nebuvo tinkamai paskirstomas ir dėl to tada suprantama, e, tai paveikia ir šeimos išmokų padėtį. Darom kartu išvadą, kad šeimoms e, bus vis sunkiau ir kartu sunkiau bus pasiskirstyti darbus tarp partnerių. Ir dar norėčiau galiausiai paminėti ES direktyvas susijusią su aptariamas rytimi. Šiuo metu mes vertinam, kaip įgyvendinama direktyva mm, skirta e, darbo pasidalymų šeimoje ir tėvystės, motinystės vieno tėvų atostogų. Tad vertinam, kaip, e, kaip laikomasi, kaip įgyvendintos šios direktyvos nuostatos. Ačiū. Labai ačiū visoms trims ekspertams ekspertėms. Pirmiausia, ačiū Tinai Astola iš Komisijos generalinio teisingumo direktorato, poniai Vivian Hunt iš McKinsey ir Company įmonės ir Ingrid Moritz iš Austrijos darbo rūmų moterų reikalų skyriaus vedėjai. Tad dar kartą labai ačiū. O dabar išklausysim dar trijų eksperčių. Emma Kod iš Deluat Jungtinė karalystė, partnerė, Chloe Chambro, Business in the Community organizacijos ir Katarina Miller iš Europos moterų teisininkų asociacijos. Šios asociacijos pirmininkės. Tad dabar kviečiu e, į prezidiumą užlipti šias mano paminėtas ekspertės. Okay, so the first part was uh, very interesting. Taip, išklausėm pirmosios labai įdomios dalies ir, aišku, aš ir pati turiu ne, daug klausimų ir bus daug klausimų, bet dar prieš tai uh, kol kas toliau išklausykim kitų mūsų eksperčių. Pirmiausia, žodis Emma Kod iš Deluat, Junktinė karalystė. Labai ačiū kad mane pasikvietėt šiandien. Aš norėčiau papasakoti apie tai, ką mes Deloitte Junktinė karalystė darom per pastaruosius ketverius metus. Ir papasakosiu, kaip mes, kaip organizacija, pasiekėm tam tikrų nemenkų pokyčių. Nors, e, aišku, mes patyrėm ir sunkumų, ir pokilių, ir tam tikrų darbo rezultatų menkėjimo ar pagerėjimo. Bet mes iš tikrųjų ir aš pati e, dirbu už tai, kad e, kuo tikrai geresnės darbo sąlygas e, sudarytume savo žmonėms, turiu galvoje 60 tūkstančių darbuotojų dirbančių mūsų įmonės, įmonės padaliniuose e, įvairiose pasaulio vietose. Bet aš jau daugiausiai kalbėsiu apie Junktinės karalystės Deloitte. 2012 metais mes ėmėmės drąsaus žingsnio. Būtent e, e, iškeliam tikslus, e, kiek moterų turėtų dalyvauti įvairaus lygio vadyboje. Ir 12 procentų tik tai mūsų partnerių tuo metu buvo moteris. Ir mes nusprendėm, kad reikia ne vien tik tai tikslų, kaip kad tikslai nustatomi, pavyzdžiui, finansiniuose planuose ar panašiuose e, dokumentuose, bet mes kartu užsimojom įvertinti, kaip pasiekta tų tikslų. Ir 2014 metais paaiškėjo, kad vis 12 procentų mūsų partnerių tebe buvo moteris. Buvo tik moteris, tik 12 procentų. Ir tada mes uh, Tiesiog susėdom e, e, vadovybę ir, ir, ir aptarėm, kaip būtų galima padėti pakeisti. Tai pirmiausia, mes tada pasižiūrėjom į savo duomenis ir ką parodė duomenis. Parodė tam tikras tendencijas. Antai, e, pavyzdžiui, kalbant apie, sakykime, kad mes pradėjom pirmiausia nuo e, tiesiog to etapo, kai studijų laikai ir, ir vėlgi. Ir po to įvertinom e, įdarbinimo padėtį, kiek moterų įdarbinama e, ir kiek moterų įdarbinama į mm, žemesnės vadybos lygį, į aukštesnės vadybininkės ir kartu į įvertinom e, priežastis, moteris laikė, kad e, tai yra, e, kad moteri, vyrai greičiau daro karjerą, kita priežastis, kad moteris turi rūpintis šeima ir toliau. Ir be to dar kokią tendenciją pastebėjom. kad moter, moteris labiau pavarksta nuo darbo negu moteris, jos mažiau e, užsiangažavusios. Čia apskritai tokia bendra tendencija pastebėta. Na ir įvertinom tokius duomenis ir pateikėm klausimus moterims. E, mes tiesiog pateikėm tokį paprastą klausimą savo moterims. Ko jums reikia, kad jūs liktumėt įmonėje? ko reikia, kad jūs tiesiog liktumėt. Ir moteris labai aiškiai mums atsakė, ko reikia. Jos norėjo, kad e, tikrai jaustusi, jog jos daro karjerą, grinai savo sugebėjimų dėka. Ir kartu buvo pasakyta, kad reikia dėmesį sutelkti į įmonės kultūrą. Kalbant apie šią, tai tokie dalykai e, svarbus. Būtent profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Ir Kitas dalykas - tai, ką mes Junktinėje karalystėje sakom, e, vadinam tiesiog tokie darbo vietos juokeliai, kurie, kurie paprastai tarsi nekalti, bet iš tikrųjų išmuša pasitikėjimą moteriams ir panašiai. Tad mes turėjom kažką daryti ir todėl parengėm labai aišku veiksmų planą. Ir mes tiesiog pateikėm tą veiksmų e, planą savo vadovybei ir buvom pasiruošę pakeisti padėtį. Ir toliau paskelbėm tą veiksmų planą visiems. Tiesiog nesigėdėjom pasakyti, kad yra problema ir kad mes turim kažką padaryti, kad tą problemą įveiktume. Ir toliau ėmėmės keletą tikslinių veiksmų, kuriais pavyko pakeisti kultūrą kokie. Pirmiausia, studentų įdarbinimas. Antai čia aš paminėjau keletą, e, keletą e, statistinių duomenų apie e, studentų, studentų įdarbinimo, studentų su tam tikrų profilių, sakykime, tam tikro profilio, kur moterų studenčių mažai būna. Kartu E, įvertinom ir vėlgi tiesiog e, kalbą, kalbos raišką ir panašiai. Ir įvertinom kartu dar keletą kitų dalykų. Kai dabar vertinom savo sistemas ir vertinom, kaip mes tiesiog bandom įtraukti moteris į savo įmonę, tai matėm, kad čia ne vien tik tai procesai buvo e, problemiški. Ir mes mąstėm apie tokius dalykus, ar mūsų sieja bendros vertybės, ar mes tiesiog galim kažką padaryti, kad mm, pritrauktume moteris. Tad mes pakeitėm padėtį. Na ir kaip jau sakiau, dėl moterų, kurios tiesiog nebedirba tam tikrose vadybos lygiuose ar vyresnės vadybos e, lygiuose, tai vėlgi mes įvertinom to priežastis. Uh, ir parengėm konkrečią programą savo organizacijoje. E, e, pagal tą e, programą numatėm sponsoriavimo programas, savotiškų globėjų problemas, kurie padėtų moterims kilti karjeros laiptais. Ir dabar padarėm jau pažangą. Kartu mes e, rengiam ir ataskaitas apie užmokesčio skirtumus. Savo organizacijoje mes tiesiog aiškiai kartu suvokiam, kad reikia užtikrinti tinkamas darbo sąlygas pačioj organizacijoje kad reikia atsisakyti tam tikrų e, kliūčių ir, ir panašiai. Ir, e, ir toliau ėmėmės tokių veiksmų, kad e, tiesiog jau nebevartojam savokos lankščios darbo sąlygos. Mes dabar vartojam tiesiog kitą žodį tokiam reiškiniui, kai žmonės mūsų gali derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Mes vadinam agile working, tiesiog budrus e, darbas. Mes turim labai aiškių programų ir aiškių būdų, kuriais žmonės gali dirbti lankščiai, tačiau mūsų darbuotojai kartais nepasinaudoja tokiomis galimybėmis. Uh, tad mes tam skiriam didelį dėmesį. Toliau kartu didelį dėmesį e, skiriam ir įtraukumo aspektui, nes neužtikrinant didesnio moterų dalyvavimo, neužtikrinant įvairovės, nepasieksi rezultatų. Tad e, mes rengiam tiems 60 tūkstančių e, vadybininkų, tiesiog rengiam tam tikras sesijas, per kurias aiškinom, kalbėjom, e, kaip svarbu pakeisti tiesiog mąstymą. E, ir mąstymą ir kaip siekti, kad kartu kuo didesnė būtų įvairovė tarp lyčių. Ir mums buvo pasakyta, kalbantis apie tai, kad nebuvo baiminamasi tiesiog tam tikrų formalių procesų, bet e, visomis tokiamis priemonėmis mes vis dėlto pakeitėm įmonės kultūrą. Tad po trejų metų 50 procentų e, turim partnerių moterų, palyginti tai yra kur kas daugiau negu 12 procentų, bet dar ne, nepakankamai, o dabar e, studentų įdarbinimo padėtis pagerėjo po dviejų metų. Toliau mm, nebeturim dabar e, to reiškinio, kai moteris pasitraukia iš e, vyres, vyresnių vadybininkių postų. Tiesiog padėtis dabar stabilizavosi. Kituose frontuose e, pažanga. Tad iš tikrųjų fantastiškas rezultatas. Ir galiu paklausti, kodėl mums pavyko E, lietai, bet vis dėlto užtikrintai. Bet pavyko pasiekti tokių rezultatų todėl, kad mes, kaip jau sakiau, pradžioj užsibrėžėm konkrečius tikslus ir rodiklius, pagal kuriuos e, galėjom įvertinti, kaip pasiekėm tų tikslų. Tad mes dabar jau kartu e, ėmėmės tokio savanoriško ataskaitų teikimo iš darbuotojų. Kartu e, dėmesį skiriam kultūrai įmonės. Aišku, galima kurti daugybę e, programų, kuriomis nieko nepasieksi. Labai svarbu kartu klausytis, įsiklausyti į moterų žodžius. Mes tą darėm. Mes kartu e, tiesiog mm, kvis, tai yra, kovojom su stereotipais ir turiu pasakyti, kad e, tikrai dabar galim didžiuotis tą pažangą, kurios pasiekėm. Labai ačiū už šį labai įdomų požiūrį, labai įdomią perspektyvą ir sveikinu be abejo su tais laimėjimais, o dabar suteiksiu žodį Klošam Rolt, e, lyčių lygybės kampanijos direktorė e, verslo bendruomenėse organizacija. Tikrai norėčiau pasveikinti visus e, su jūsų nuveiktais pasiekimais. Dabar norėčiau pasidalinti mūsų patirtimi Business in the Community organizacijoje. Taigi truputėlį apie mus. Mes esame E, verslo finansuojama labdaros organizacija. Na ir iš tikrųjų e, dalyvaujame lyderystės komandinius, e, taigi panašiai kaip ir buvo sakyta, iš tikrųjų mes viską deriname su darbdaviais ir stengiamės skatinti atsakingą verslą, kad darbdaviai verslą vyktų kaip galima atsakingiau ir iš tikrųjų tai yra labai turininga darbo atverkė. Uh, Štai čia matote keletą mūsų narių ir keliais žodžiais apie mūsų veiklą parašyta, tačiau iš esmės tai mes esame politikos formuotojai, e, dirbame su politikos formuotojais, stengiamės juos paveikti ir esame padarę nemažai tyrimų ir kampanijų. Ir mūsų rekomendacijos, tiesą sakant, nekarta buvo įsiklausyta. E, mes esame jau surinkę nemažai duomenų, kas pasiteisina skatinant lyčių lygybę ir be kitų dalykų. Mm, sakyčiau, kad mes esame labai e, gerai pasirengę teikti tokias rekomendacijas. Mes remiamės e, viešaisiais tyrimais, veikiame viešoje erdvėje ir dėl to galime turbūt pagelbėti didesniam kiekiu žmonių. Na ir taip pat galima būtų mus pavadinti tam tikrą konsultacinę įmonę ar, ar įstaigą. Uh, kuri konsultuoja verslininkus, padeda jiems sudaryti darbo planus. Ir stengiamės, kad visas tas planavimas vyktų grindžiant realiais duomenėmis, panaudojant e, šiuolaikinės planavimo priemonės. Taigi čia matote mūsų tam tikrą schemą. Iš tikrųjų atsakingas verslas yra daug daugiau negu vien tik tai verslo aplinka, tai yra ir sveikatos priežiūra, ir socialiniai klausimai, ir daug kitų. E, ir iš tikrųjų Ehm, aš taip pat savo toje pasaulio dalyje, kur e, praktiškai daromos labai įvairios kampanijos ir lyčių lygybės, ir rasių lygybės, ir daug kitų. E, bet kuriuo atveju tiesiog siekiama bendrai padaryti darbo vietą kuo malonesnę, kuo patogesnę žmogui. Uh, E, na, e, kalbant apie mm, atlyginimo atotrukį, Junktinė karalystė šiek tiek kita metodika naudas negu e, dauguma kitų Europos valstybių. Ir vėlgi tai yra skaičiai, kurie galbūt jums atrodys kiek neįprastai, tačiau kai jau kalbame apie atotrukių, pranešimus apie to atlyginimo atotrukius, iš tikrųjų tai yra visiškai ne tas pats, kas nevienodi atlyginimai. Galbūt tarsi keltą žodžių, kad jūs geriau mane suprastumėte. Nes matome e, mūsų skrajutėse tokius terminus kaip e, nevienodi atlyginimai ir atlyginimų atotrukis. Taigi gali būti e, žmonės, kurie užima vienodas pozicijas, pavyzdžiui, du banko vadybininkai, vienas vyras, vienas moteris ir jeigu moteris e, gauna mažiau, tai yra nevienodas atlyginimas ir tai jau yra nelegalu daugelį metų Junktinėje karalystėje. Tai yra be abejo viena iš priežasčių, dėl ko sudaro e, atotrukis tarp lyčių atlyginimų, tačiau ne vienintelė priežastis. Kai mes kalbame apie atotrukį, tai apskritai reikėtų kalbėti apie, tarkim, tam tikros organizacijos e, grupę darbuotojų, grupę vyrų, grupę moterų, paprastai kalbame apie grupės. Ir e, esama kelto priežasčių. Tai be abejo, tas nevienodas lyginimas gali kažkiek prie to prisidėti, tačiau daugelį organizacijų uh, E, kuriuose net ir nėra to nevienodo atlyginimo, vis tiek gali sudaryti nemažas atotrukis. Nesigilinsiu dabar smikmens, tiesiog noriu pasakyti, kad mūsų patirtis Junktinė karalystėje prasidėjo nuo to, kad mes e, pradėjome renkti savanoriškas taskaitas, kaip ir Ema paminėjo. Tačiau e, pirmiausiai per pirmosius keletą metų mes laukiam tik tai penkių ataskaitų, taigi matėme, kad darbuotojai iš tikrųjų nelabai drąsiai teikia tokius duomenis. Tada vyriausybė nusprendė e, primti specialų teisės aktą ir mes buvome viso to dalis su savo lyderystės komandomis. Mes e, iš esmės konsultavome vyriausybę, e, su mumis konsultavosi dėl lyčių ato, atlyginimo atotrukio. Ir ten mes e, ir akcentavome tą idėją, kad nereikėtų kalbėti vien tik tai apie atlyginimų pačių skirtumas, tačiau reikėtų kalbėti taip pat ir apie visokiausių priemokų ir premijų atotrukį, kadangi tai sudaro nemažą pajamų dalį. Ir kai kurius kitus dalykus. Taigi nepamirškime, kad kai kalbame apie vyrų ir moterų atlyginimo atotrukį, tai ne vienodas atlyginimas yra tai vienas iš elementų. <clears throat> Na ir kągi nusprendė mūsų vyriausybė, e, buvo nuspręsta, kad e, visoms firmoms ir įmonėms, privačiam sektoriui, taip pat ir e, valstybiniam sektoriui, ten, kur yra daugiau negu 200 20 darbuotojų, atrodo, 250 darbuotojų, buvo įvertinta, ar moteris ir vyrai gauna tiek pat įvairiausių premijų ir priemokų. E, ir e, netrukus paaiškėjo, kad kai atlyginimai didėja, e, moteris, moterų vis mažiau tose, tose kategorijose, kurios gauna aukštus atlyginimus. Na ir mes pasitengėme tuos rezultatus surinkti, kad jis iš tikrųjų nebuvo lengva juos gauti, kadangi bendrovės kai kada nemėgsta skleistos informacijos, tengiasi paslėpti ją kažkur tarp įvairių kitų dokumentų. Tačiau mes pasitengėme surinkti tos duomenys ir paskelbti labai lengvai prieinamoje vietoje, vyriausybinėme tinklalapyje. Ir dar reikėtų pasakyti, kad iš tikrųjų na, tiek veiksmų planas, tiek pati ta naratyva, kaip paaiškinate tą e, atlyginimų atotrukį, e, tai yra visiškai neprivalomi dalykai. Tačiau šiaip ar taip, e, dabar parodysiu jums pavyzdį, kaip atrodo tas mūsų tinklalapis. E, jūs galite įvesti, pavyzdžiui, savo E, darbdavi, konkrečiai, pažiūrėjau, jeigu Deloitte dirbate, galite įvesti Deloitte ir e, jūs gausite duomenis ir e, iš tikrųjų kiekvienas juridinis asmo privalo teikti tokio tipo ataskaitas, kartais tuo pačiu pavadinimu veikia keli juridiniai asmenys E, įvairūs filialai ir panašiai. Kiekvienas iš jų turi teikti tokias ataskaitas. E, dabar ar tai sėkmė? Aš čia padėjau klaustuką, tačiau manau asmeniškai, kad taip, kadangi apie 10 tūkstančių darbuotojų pateikė ataskaitas, e, iš tikrųjų e, atitikties procentas buvo didelis. 99,9 procentų. Mes pradžioje bijojame, kad bendrovės iš tikrųjų nesilaikys tų reikalavimų, bet e, bijodamas pakengti savo reputacijos, visos iš tikrųjų labai kruopščiai laikėsi. Uh, Ir galima būtų pasakyti, kad iš tikrųjų tą tinklalapį moteris naudoja pakankamai daug ir ypatingai moteris naudoja, kad nori apsispręsti, kurį iš dviejų darbdavių pasirinkti. Na ir taip pat reikėtų pasakyti, kad statistiškai be abejo neįmanoma turbūt pasiekti visiškai nulinio atotrukio, bet šiaip ar taip siekis yra kuo arčiau naudoti, kuo arčiau prie to prieartėti. Ir Na ir faktiškai šitos pastangos iš tikrųjų e, užvedė tam tikrą diskusijų procesą. Netgi bendrovės, kuris nesuvokė, kad jos turi tą problemą, staiga pradėjo analizuoti savo duomenys ir suprato, kad jie turi tą problemą ir kad jiem gal galia gali ne tik tai tekti pasiaiškinti dėl jos, bet ir kažkokiu priemonimtis. E, Na ir kada darbuotojai man kelti tą klausimą iš tikrųjų, ką daryti, kaip man e, gauti tokį pat atlyginimą, kaip, sakysim, mano kolegoms ir panašiai, tai yra labai sveikintinas ir labai sveikas dialogas. Na ir dabar mes matome be abejo, kad e, pirmiausiai rūpinės vaikais e, arba šiaip įvairiausiai papriežiūra. E, E, iš tikrųjų um, sudaro labai didelę moterų naštos dalį. E, ir čia kalbame ne tik apie rūpinimus vaikais, bet dabar mes čia pat taip esame senėjančioje visuomenėje ir moteris taip pat prižiūri ir, e, pažiūrėjau, sensančius tėvus ar panašiai. Tai yra visos visuomenės problema. Ir be abejo, nemažai ir vyrų dalyvauja tose procesuose. Bet reikėtų pasakyti, kad jeigu mes kalbame apie um, pilnoje tatu dirbančių žmonės, tai labai dažnai uh, E, vyrai, daugiau vyrų dirba pilnu etatu, o tuo tarpu labai nemažai moterų, taip pat ir kitos Europos valstybėse, jeigu analizuojate statistiką, dirba tik tai dalį laiko. E, labai nemažai laiko yra skiriama būtent, pavyzdžiui, vaikų auginimui ir panašiai, na ir tai reikėtų keisti. Todėl dabar mes kaip tik tai rengėme ataskaitą, atlikėme labai didžiulį platų tyrimą, e, partnerystėje su vienu iš Junkinės karalystės E, fondu, taip pat mūsų lyderysės komandai ir taip pat tą pačiamą, kuri čia šiandien dalyvauja. Mes apklausėme e, kelius tūkstančius vyrų, klausdami, kaip jie mato padėtį, kadangi iš tikrųjų e, jeigu neįspręsime tų kertinių priežasčių, kodėl, kodėl pavyzdžiui, būtent moteris laiką rūpinasi vaikais, e, imasi darbo daliniu etatu, E, rūpinasi sensančiais žmonėms ir panašiai. E, kodėl, kodėl taip yra, tai praktiškai niekada nespręsmėm. Taigi mes ėmėme klausti vyrų, e, kaip jie mato situaciją, kodėl jie vengia, pavyzdžiui, tokių darbų, ar bijo, kad kiti vyrai užims jų vietas ar panašiai. Na ir iš tikrųjų, tai buvo tikrai išsamus akademiškas tyrimas. Na, nežinau, ar spėsiu viską pristatyti ir mes turime videofilmą, jeigu liktų laiko, galėčiau jį parodyti, tikrai įdomus. Tačiau šiaip ar taip norėčiau dabar paminėti paskutinį dalyką, skaidrumas yra labai svarbu. Ir kai bendroje pradeda matuoti, ką jie turi savo organizacijoje, jie nebegali tų duomenų paslėpti. Taigi labai svarbu, kad būtų e, atliekami tie matavimai, bet to taip pat labai svarbu e, atsikratyti tam tikrų šankstinių nuostatų, pavyzdžiui, kad moteris per mažai derasi ar panašiai. Tai yra e, iš tikrųjų tokios iškraipančios situaciją nuostatos, E, moteris dažniausiai šis laikas yra pakankamai ambicingos ir tikrai jam netrūksta ryšto dėrėtis dėl gerų sąlygų ir panašiai. Tačiau daugelį atvejų jos vis dar patiria tam tikrą diskriminaciją. Taigi labai svarbu e, taip pat e, skatinti lanks, lankščias darbo valandas, lankstų darbo režimą. Nes iš tikrųjų ir, ir taip pat labai svarbu skatinti apskritai tokį lankstų mobilų darbą. Um, E, neskatinti viršvalandžių ir panašiai. E, na ir labai svarbu, kad būtų parengti specialūs e, lygių galimybių paketai. Ypatingai, kaip aš sakiau, tėvams, nes kai gimsta vaikas, labai svarbu, kad vyrai prisidėtų prie auginimo, nes jeigu vyrai tais pirmais mėnesiais augina vaikus, tai be abejo ir ateityje daug labiau įsitrauksiu vaiko auklėjimą ir auginimą. Na ir taip pat kai kuriais atvejais e, net ir jų karjerai tai yra gerai, nes jie gyja tam tikros papildomos patirties, kuri leidžia jiems galbūt sėkmingiau vadovauti paskui ir panašiai. Na ir galų gale be abejo tai labai svarbu taip pat ir vaikams, nes e, vaikai irgi geriau vystosi, kai būtė vaikas prižiūri, taigi tai yra visos visuomenės klausimas. Labai ačiū. Kaip dėl to filmuko? Na, mes turime, jeigu tik tai turėsime laiko, jeigu bus galimybė. Ar, ar galima būtų jį pasižiūrėti? Tik vienos minutės tas filmukas ir tikiuosi per ilgai neužtruks. So the Equal Lives campaign really resonates with me because I think it's all about having choice. Ta lygių galimybių kampanija mums tikrai svarbi. Nesvarbu turėti galimybių, pasirinkimų. Mes turime suprasti vien kitų E, poreikius, iškilančias problemas. Na, iš tikrųjų, labai svarbu, kad moteris galėtų priimti tos sprendimus, kuriuos nori padaryti. E, na, mums tikrai nekyla jokių klausimų, ar imti bendras tėvysės atostogas ar ne. Tai buvo labai paprastas sprendimas. Na, akivaizdu, kad vyrai daugelį organizacijų tas neskatinami prašyti tėvysės atostogų. Jeigu tai galėčiau patarti poroms, kurios e, galvoja apie bendras tėvysės atostogas, tai aš sakyčiau, iš tikrųjų darykite tai, tai yra ko gero geriausias sprendimas, kurį galite primti. Taigi, e, tiesiog noriu papasakoti, kad E, Junktinėje karalystėje veikia būtent tokia bendrų tėvysės atostogų problema, e, tai yra programa, kad e, dalį savo motinysės atostogų moteris gali perleisti vyrui. Ir tai yra mm, iš tikrųjų vienas iš žingsnių, kai darbdaviai gali prisidėti, pakeisti padėtį, būtent tiesiog skatindami vyrus aktyviau dalyvauti šeimos gyvenime. Labai ačiū šį pasisakymą. Matau, kad tam tikra šviesa tunelio gale matosi moteriams. Na ir dabar Katarina Miller, kur yra Europos moterų teisininkų asociacijos pirmininkė. Taigi, ponė pirmininkė arba prezidentė, suteikim žodį. Ačiū labai. Gerbama pirmininkė, gerbiami moterų reikalų ir lyčių lygybės komiteto nariai, e, sekretariato nariai, mūsų bandys vertėjai, e, svečiai, kreipiuosi visus. Noriu padėkoti, kad pakvietėte sudalyvauti šiuose klausimuose. Taigi, ponai, ponios, aš esu Katarina Miller, aš esu Europos moterų teisininkų asociacijos e, prezidentė, mes save vadiname, savo organizaciją vadiname Jūla. Kas mes esame? Mes esame Belgijoje registruota nepelno nevyriausybinė organizacija, mes esame federacija, kuri vienyje moterų teisininkų įvairias organizacijas iš Europos Sąjungos bei EFTA valstybių ir nesunku mus rasti tinklalapyje, tinkamame tinklalapyje internete. Visame pasaulyje moteris susiduria su matomais barjerais, e, pavyzdžiui, tam tikros e, vadinamos stiklinės lubos ar stiklinės sienos, e, nematomi barjerai, e, kur jos tiesiog pasimeta dažnai judėdamas tame savo karjeros kelyje. Taigi labai sveikintina, kad Europos komisija ir Europos parlamentas iš tikrųjų skiria didžiulį dėmesį šiai aktualiai problemai, kuri, kaip mes jau girdėjome nemažai, yra labai sudėtinga problema. Na ir tai paaiškinta pat ir Europos komisija 2017-2018 metų e, priemonių plane. Nuo 2017 metų lygaus atlikinimo E, užtikrinimo tarptinė koalicija EPIC e, skatino keitimąsi geriausią praktiką iš viso pasaulio, užtikrinant lygius atlyginimus. E, OECD, AIUL ir kai kurios kitos organizacijos prisidėjo prie šio darbo ir šitų trijų organizacijų suvienimas iš tikrųjų rodė, kaip ta pasaulinė bendruomenė rimtai sureagavo į šį įsikeltą tikslą, kad iki 2030 metų reikia užtikrinti visiškai lygius atlyginimus vyrams ir moteriams. Na, be abejo, mes dirbame taip pat su Europos komisija ir buvo organizuota įvairių reikšmingesnių ar mažiau reikšmingų akcijų. Taigi aš norėčiau dabar kalbėti apie tris pagrindinius aspektus, kurie yra labai svarbus, norint panaikinti atlyginimo atotrukį. Pirmiausiai, mes manome, kad lygus atlyginimai yra, na, savotiška verslo praktika. Uh, kaip minėjau mano kolegės, ir lygus atlyginimai turi inovacinį potencialą, kuris dar kol kas yra nepakankamai vertintas. Lygybės ir įvairovės strategijos svarbios ne tik tai kompanijos viduje, taip pat ir kai kalbame apie produktus e, ir klientus ir panašiai, tai irgi lygus atlyginimai šiuo atveju yra dalis išmanios strategijos. E, mano kolegės jau minėjo E, įvairius tyrimus ir panašiai. Prisidėčiau tik prie to, kad moteris daro 5 procentus, 80 e, e, procentų visų pirkėjų, išleidžia apie 5 trilijonus. Ir taip pat 23 trilijonus jav dolerių gali sumokėti per ateinančius dešimtmečius. Taigi tai yra didžiulė ekonominė jėga, kuriai labai svarbu, kad būtų užtikrinti pagrindiniai sažiningumo, teisingumo principai, tarp jų ir lygių atlyginimų principas. Taigi, mėly ponai ir ponios, dėl to e, vartojimas yra politinės klausimas. Koksgi būtų svarbiausias elementas? Pirmiausiai, reikia sulaužyti nu, sustabarėjusios struktūras. Mums reikia geresnių, naujų struktūrų, geresnės sistemos. Mums nereikia remontuoti tų moterų, taip sakant, padėti joms atsitiesti. Nieko su jomis blogo nevyksta. Šitas moterų lygybių klausimas dabar apėmė ir politiką, ir verslą, ir panašiai, tačiau net ir tie, kurie ne, nekontroliuoja pinigų arba politinės įtakos, vis tiek gali daryti įtaką. Jie gali dalyvauti pilietinės visuomenės veikloje ir galų gale gali taip pat tiesiog e, samoningiau rinktis vartoti. Nes bet koks sprendimas versle arba bet koks, pirk, bet koks sprendimas dėl pirkinio, kiekvienu atveju daro tam tikrą įtaką. Jeigu kalbėtumėm apie teoriją, tai teoriškai jau pakaktų visokių tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų, kurie tarsi garantuotų um, E, garantuotų lygius atlyginimus, tarp jų reikėtų e, pažymėti Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dar 1951 metų, kurią ratifikavo 173 valstybės narės. Dar reikėtų paminėti taip pat 177 e, straipsnį iš sutarties dėl ES funkcionavimą, kada Europos ekonomijos bendrijos sutarties įsigaliojo 1900. 58 e, metais buvo tik tai viena nuostata, kuri tiesiogiai buvo susijusi su lyčių lygybės principu, tai yra vienodas vyru ir moterio atlyginimas. 119 straipsnis buvo įtrauktas į ECT, kadangi Prancūzija norėjo užkirsti kelią galimam konkurencijos iškraipimui e, kada kitose valstybėse narėse įsteigusios kompanijos galėjo nevienodai mokėti atlyginimus moteriams ir vyrams ir tas būtų ko gero sudarė nepalankę konkurencinę aplinką moteriams. Tačiau 76 e, metais Teisingumo teismas e, nustatė, kad šitas 119 e, straipsnis turėjo ne tik tai ekonominį aspektą, bet taip pat ir socialinį aspektą, socialinį tikslą. Nes jisai prisidėjo prie socialinės pažangos ir darbo bei gyvenimo sąlygų gerinimo. Taigi jau 1976 pasikartosiu. Toliau Europos teisingumo teismas netgi nusprendė, kad ekonominis aspektas yra tiesą sakant ne tiek svarbus, kiek socialinis aspektas. Taigi lygaus lyginimo principas iš esmės e, yra pagrindinių žmogaus teisų dalis. Na ir nuo tada praktiškai daugumoje mūsų valstybių narių e, tai atspindėjo vairios teisės aktuose, vienos ambicingiau tai darė, kitos galbūt mažiau, pasyviau stengiasi mažinti tą atotrukį. Panagrinėkime Prancūzijos teisę, kur iš tikrųjų jau nuo 72 metų, 1972 metų e, buvo perkeltas šitos nuostos dėl lygio atlyginimo į nacionalinę teisę ir bet laiko jau devyni teisės aktai buvo perkelti iki 2014 metų, taigi iš esmės tai būtų galima laikyti sektinų pavyzdžių. Tačiau vis dėlto valstybėse narėse tie atotrukiai tebelieka, galbūt procentas ne vienodas tarp įvairių valstybių, bet panašiai. Kaip Vienhan minėjo, taip pat tai yra savaškas skaitmeninė byla. Kadangi iš tikrųjų dabar šiais e, milžiškų duomenų e, masyvų laikais atskiros mažesnės žmonių grupelės um, lieka už borto, nes, pavyzdžiui, na, galima būtų paminėti, kad tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, juodaodžiai negali kada naudotis automatizuotomis sistemomis, kurios pažįsta veidus, kadangi programos tiesiog nėra pritaikytos e, juodaodžių veido brožams atpažinti ir registruoti. Taip pat e, tą, tą patį būtų galima pasakyti ir apie kalbos e, atpažinimo programas, kur vėlgi geriau atpažįstami yra vyriški balsai negu moteriški. Taip pat panašu, kad moteris nedalyvauja vadinama ketvirtoje revoliucijoje, kur nei aktyviai, nei pasyviai. Ir vėlgi tas veda prie to, kad jų pajamas mažėja arba jos nebegauna pajamų. Pasaulio ekonomikos forumas 2018 e, metais atsklendė, kad pavyzdžiui JAV e, gyvenčios moteris e, daugiau rizikuoja prarasti darbo vietas dėl technologinės pažangos, Taip pat e, joms sunkiau yra perėti prie e, perkvalifikavimo, ypatingai pasiruošti aukštai apmokoms profesijoms, kuriams reikalauja e, didžiulių įgūdžių. Na ir moteris vis dar turi mažiau pasirinkimo negu vyrai, ieškodamas alternatyvios karjeros. Taigi aš dabar norėčiau perėti prie mūsų rekomendacijų. Jūla labai tvirtai rekomenduoja kruopšį išanalizuoti ir vertinti, kaip yra įgyvendinamas veiksmų planas, kuri pareng, kuri, kaip bus įgyvendinamas 2019 metais Europos komisijos parengtas planas. Jeigu rezultatai netenkintų, tai komisija turėtų parengti harmonizuotus teisės aktus, kad galų galia būtų e, panaikintas tas atlyginimo atotrukis. Na ir e, nepriklausomai to, Jūla be abejo sveikintų visų 28 JAV e, valstybių narių įsipareigojimus stiprinti toliau nacionalinę teisę ir stiprinti finansinės nuobaudas, jeigu nesilaikoma šitų principų. Toliau kitos trys nuostatos galėtų prisidėti prie tokių nacionalinių teisės aktų kūrimo. Pirmiausiai mes pasakytumėm už tai, kad būtų paleistas tas baksnojimo ir gėdinimo mechanizmas, e, pagal kurį iš tikrųjų neslaikančias šitų principų bendrovės būtų skelbiamas kažkokiuose oficialiuose vyriausybinėse ar panašiuose tinklalapiuose. Toliau mes siūlytumėm e, priimti nacionalinius įstatymus ir taip pat įtvirtinti. Um, E, taip pat tvirtinti specialų mechanizmą, kur dalyvautų, sakysim, taip, du prie vieno vyrai moteris, tam, kad būtų galima įvertinti galimus pažydinėjimus ir būtų galima parengti bylas teismą. Taip pat mes rangintumėm stiprinti e, profsąjungų gebėjimą būtent ginti tą lytį, kuri gaunama šis atlyginimus. E, Na ir e, taip pat mes sveikiname be abejo e, veiksmų planą, kuriame numatyta imtis priemonių prieš mm, lyčių atlyginimo to trūkį. Ir e, taip pat galiu pasakyti, kad kai komisija bando įvertinti pažangą, mes labai e, agituotumėm, kad e, būtų remiamas taip pat anksčiau vykdytų vieno iš moterų lygių galimybių procesų. E, E, kur buvo vertinama būtent kaip moteris e, dalyvauja aukščiausio valdymo organuose. Tas tyrimas vyko nuo 2014 metų. Taigi, galų gale galiu pasakyti, kad e, Jūla taip pat labai sveikina bendrą iniciatyvą dėl didesnės pusiausvyros tarp darbo ir asmenio gyvenimo. Tačiau taip pat mes norime išreikšti nusivylimą tarybos sprendimu kuris buvo primtas mm, birželio mėnesį, 21 birželio, kadangi komisijos pirminis projektas buvo gerokai atskiestas ir susilpnintas. Šiaip jau tai rodo, kad nors valstybės narės e, ir nieko prieš siekti pažangos, tačiau jų ambicijų lygis yra žemesnis. Mes manome, kad reikėtų vis tik tai pabandyti grįžti prie ambicijų lygio, kuris atspindėjo dar 17 metų balandį komisiją, parengtame komisijos pasiūlymą. E, valstybėse narėse daugelis šitų rekomendacijų ir nuostatų nebuvo dar iki galo įtvirtintas ir jų be abejo yra pasirengusi dirbti su valstybėm narėm ir padėti. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mm, tvarumą užtikrinti neįmanoma be lygių galimybių, be lygaus atlyginimo. Mes e, turime e, prisidėti prie mm, šito pasaulio, kurie apie mus dabar ketvirtoji revoliucija stabilizavimo. Ir mes turime visi dalyvauti rinkdamiesi, kokios norime ateities. Jeigu galėsime gyventi vadinamai GDPR, e, nors vyksta stipri lobistinė kampanija prieš tai, tai ko gero, mums tikrai bus daug lengviau taip pat užtikrinti ir vienodus atlyginimus. Kągi labai ačiū, ponė pirmininkė, ypač už šiltus žodžius dėl e, darbo ir pribėtaus gyvenimo, asmenio gyvenimo pusiausvėros paketo. Iš tikrųjų, mes taip pat dedame nemažas pasangas čia, o dabar artėja trečioji mūsų klausimų dalis, tai yra diskusija su parlamentarais. Ir dabar parlamentarai turės galimybę užduoti klausimus ar pasisakyti, jeigu kas nors norėtų, prašom. Ja. Uh, e, Mrs. Kristina. Pone Krusina Morovei, ačiū. Ačiū Jums, kad organizavote šį klausimą. Pristatymai buvo labai įdomus. Ar teisingai supratau, kad nėra vertimo iš, ir į vengrų kalbą? Nežinau, ar galiu kalbėti vengriškai. Taip yra. pont eltakarja a tábla. Tuomet kalbėsiu vengriškai. Mano klausimas toks. Akivaizdu, kad prelegentis kalbėjo apie moterų ir vyro darbo užmokesčių skirtumus ir pabrėži, jog tai yra labai rimtas diskriminacijos atvejis. teisės ekspertai. Nepasako, ar išnagrinėję yra poveikį moterims e, pietų ir centrinėje Europoje. Akivaizdu, kad galėtume daugiau e, skelbti apie netinkamai beselgiančias įmonės tos įmonės, kurios diskriminuoja moteris, kurios e, moka ne vienodą darbo užmokestį, galėtų būti žinomos visiems. Ir naujosiuose valstybėse narise reikėtų taip elgtis. Kartais įmonės diskriminuoja ir vyrus, kartais tai galima vadinti dvigubą diskriminaciją. Esu įsitikinusi, kad kolegoms tokie atvejai žinomi. Vienoje, toje pačioje įmonėje e, dirbantis e, darbuotojas prekybos rytyje e, gauna kitokį darbo, kitokią algą nei tokias, pareig, tokias pat pareigas atliekantis kolega, dirbantis toje pačioje įmonėje, tačiau kitoje šalyje. Ir jeigu parodytumėme solidarumo, kad suprantame, jog daug moterų susiduria su tokia situacija, kai jų vaikai privalo emigruoti? Į tas šalis, kuriuose yra didesnis darbo užmokestis ir kad tos šalis pritraukia jaunimą Ir kas nutinka, kai naujose valstybėse narėse darbo užmokestis yra mažesnis nei senose valstybėse narėse, tuomet jaunimas iš tų šalių išvyksta į kitas šalis, kur darbo užmokestis didesnis. Ir nuo to kenčia moteris dėl to, kad jų vaikai ir dėl to, kad jų anūkai gyvena kitose šalyse toli nuo šeimos. Jeigu kalbėtumėme apie Vengriją ir Lenkiją, situaciją šiuose šalyse, tai pamatytumėme, kad situacija dar labiau apsunkina ir tai, kad yra labai skirtinga migracijos politika ir skirtingai yra paskirstomos sanglaudos lėšos o dėl to atsiranda dar didesnis atotrukis tarp valstybių narių. Ką Jūs apie tai manytumė, manytumėte? Ačiū, gal dar būtų norinčių kalbėti? Norėčiau pasinaudoti progą ir užduoti keletą klausimų. Ir aš norėčiau nuoširdžiausiai padėkoti pranešėjams. Jos pateikė labai konkrečių pavyzdžių, pristatė sėkmingus veiks, veiksmus. Suprantama, įmanoma pasiekti pažangos ir pakeisti situaciją. Europos parlamente tai akivaizdu Tačiau galime pamatyti savo veiklos ir savo pranešimų daromą poveikį. Leiskite pateikti keletą pavyzdžių. Norėčiau užduoti klausimus toms prelegentėms, kurios atstovauja didelėms įmonėms. Jūsų įmonėse vykdoma politika yra pasiteisino, yra naudinga jūsų įmonės turi dukterinių įmonių kitose valstybėse narėse, ar nebūtų galima toms įmonėms dirbti kartu su vyriausybėms, ar tokia pasiteisinusi veikla yra įgyvendinama tik tai pagrindinėme padalinyje. Dar klausimas. Prieš keliarius metus vyko diskusijos Lenkijoje Ir aš organizavau diskusijas šiuo klausimu. Jų metu moterys ekspertys teigia, kad praėjus dešimčiai ar penkiolika metų tampa akivaizdi viena iš priežasčių dėl skirtingo vyrų ir moterų darbo užmokesčio. Ir tai yra įmonių tradicijos, kurios neįtvirtintos niekur, jos nelabai matomos, bet iš esmės tokia neligybė atsiranda dėl įmonėse vyraujančios tradicijos ir ją labai sunku pakeisti. Sunku įsivaizduoti, kaip būtų galima uh, šioje srityje patvirtinti teisės aktus. Galbūt reikėtų tokių minkštesnių priemonių, kokias jūs taikote. Gal jūs žinote apie tokią patirtį, gal yra kitų įmonių, kurios sėkmingai keičia nusistovėjusias įmonių tradicijas. Norėčiau padėkoti poniai Miller už tai, kad nekartą pakartojo jog reikėtų susitelkti ne tik ties moterimis. Mūsų pareiga yra keisti visą aplinką. Turime pakeisti pasaulį taip, kad visos moterys galėtų išpildyti savo potencialą. Norėčiau suteikti žodį ekspertėms kad jos atsakytų ir į narių užduotus klausimus. Iš ties labai įdomų klausimą uždavėte. Kai nagrinėjame vyrų ir moterų darbo užmokesčių skirtumus, tai matome, kad vienos ar kitos moterys patiria didesnę diskriminaciją dėl amžiaus, dėl, dėl tautybės, ypač moterys, kurios yra kitos rasės patiria tokią diskriminaciją. Politika turi, bū, turi būti nustatyta tam tikra politika, jeigu ne vyriausybės lygmenių, tai įmonės lygmenių. Na ir jeigu nėra atitinkamos kultūros, tai bus nesilaikoma tos politikos. Reikėtų pagalvoti, kokie praktiniai veiksmai keičia situaciją. Kaip teigia Ema, kai vyrai darbe dirba ilgai, tai yra labai žalinga, nes moterys taip ilgai negali pasilikti darbe. Ir jeigu bus pradėta keisti įmonės kultūrą ir tą kultūrą, naują kultūrą palaikys ir įmonės vadovai, jeigu bus pavyzdžiai, tai tai bus labai naudinga. Įmonės turi dirbti ir su vyriausybė. Jungtinėje karalystėje yra puikių darbdavių, kurie rodo gerą pavyzdį. Tai yra įmonės, kurios suteikia vienodas galimybės e, išeiti vaiko priežiūros atostogų, nes vyrams ir moteriams suteikiamos tokios pat atostogos ir už jas mokama tiek pat. Todėl mes mokomės labai daug iš darbdavių, e, taip pat stengiamės keisti šią gerąją patirtimę. Ačiū. Ema Kod. Norėčiau pasitelkti kai kurias pastabas ir pritarti tam, ką sakė Kloji. Aš atstovauju Junktinės karalystės darbdavį. Darbdavį. Ir darbdaviai atlieka labai svarbu vaidmenį. Daug laiko praleidžiu kalbėdama su kitų įmonių atstovais, pristatydama mūsų įmonės patirtį. Mes e, turime e, dalyjimosi informaciją, politiką ir esame pasirengę atsiųsti visą informaciją apie tai, ką esame atlikę. Tai yra mano sudėdamoji darbo dalis. Buvo paminėta, kad e, situacija nesikeičia dėl įmonėse vyraujančių tradicijų. Aš tam pritarčiau, todėl ir svarbu modernizuoti darbo vietą jeigu metų metais yra nusistovėję daugybė dalykų, pavyzdžiui, tam tikros komisijos e, skiriant paaukštinimą. Ir paprastai e, dažn... tose komisijose dalyvaudavo vieni vyrai. ir mūsų nuomonė, kai žvelgiame į tą pačią situaciją, e, pasitelkdami įvairovės savokas, tai daug dalykų tiesiog neveikia. Įmonės gali atlikti labai svarbų vaidmenį. Ir mūsų ataskaitoje, taip pat rekomendacijose apie tai rašoma. Atlikome tyrimą 2016 metais Junktinėje karalystėje ir stengiamės išsiaiškinti vyrų ir moterų skirtingo darbo užmokesčio priežastis. Rezultatai buvo įspūdingi, aiškiausiai parodė, kad viskas prasideda mokykloje aš turiu devynimečius dvynius ir matau, kokie stereotipai jų galvose kiekviename etape, ypač Junktinės karalystės sistemoje, reikia daryti tam tikrus pasirinkimus. Ir mergaitės, moterys e, renkasi, nesirenka matematikos, mokslo, technologijų ir inžinierijos. Ir tuo metu, jeigu mes neįsikišime, prasmingai neįsikišime, tai mergaitės ir toliau darys tokius pasirinkimus, kokius e, moterys darė anksčiau. Reikia daugiau pavyzdžių, kad jauno žmogaus kryptis pasikeistų, keturis kartus turi bendrauti su kitaip mąstančiu žmogumi. Ir tai yra mūsų atsakomybė sudėdamoji dalis. Mes turime dirbti kartu su mokyklomis, su vyriausybėmis, kad situacija pasikeistų. Ačiū. E, Kasarina Miller. Aš esu nevyriausybinės organizacijos atstovė, todėl mano atsakymas bus šiek tiek kitoks. Aš New York'e kovo mėnesį dalyvavau e, moterų statuso komisijoje ir vyko posėdis vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio klausimo. Kalbėjau daug ekspertų ir jie visi pasakė, kad nei vienas nežino, kokios priemonės yra veiksmingos. Jūs kalbėjote, kad viskas prasideda mokykloje nuo šešerių metų ir kai mergaičių ir berniukų ketverių metų vaikų paklausime, kuo nori būti užaugęs ir um, moteris ir mergaitė ir berniukas pasakys, nori būti super, super moteris, nori būti su, super vyru. Kai šiek tiek vėliau pakla, užduodame tą patį klausimą, mergaitės dažniau sako, kad nori rūpintis kuo nors, nori būti modeliais. Iš mūsų aktyvizmo pro, projekto matome, kad labai sunku pakeisti įmonės kultūrą. Mm reikia įmonės vadovo pasiryžimo ir visu, viso vadovaujančio personalo pasiryžimo. Priešingų atveju nieko, jokios priemonės nepadės. Gal esu per daug pesimistiška, bet manau, kad tos priemonės neveiks kitu atveju. Taip, mes, jūsų klausimas buvo labai kompleksinis Negalėčiau dabar pateikti visų atsakymų, tik norėčiau paminėti, kad teisės viršenybės svarbą. Vengrijos teisės aktuose turi būti nurodyta, kad įmonės galima viešai apkaltinti. Jeigu teisiškai tai nenurodyta, tai gali būti sudėtinga. Todėl jūsų teisėje turi būti tai įtvirtinta. Mūsų Europos projekte e, moterių akcininkių ir suinteresuotų asmenų projekte bendravome su kolegėmis iš Vengrijos ir kaip teigiate, Vengrijoje tai labai sudėtinga, nes kartais įmonės e, skelbia informaciją, tačiau ji gali netitikti tikrovės ir įmonės neatskleidžia tos informacijos. Todėl kolegoms labai svarbu bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu – Aš dirbau su kolegėmis iš Ispanijos ir iš Vengrijos, Bulgarijos. Labai svarbu dirbti kartu, kad būtų galima bendrai spręsti šį klausimą. Ačiū Jums, pirmininkė. Toliau e, norėčiau suteikti žodį mūsų teisės generalinio direktorato direktoriai Tinai Asto. Ačiū kai nagrinėjame situaciją naujose valstybėse narėse ir senesnėse valstybėse narėse, tai matome iš pavyzdžių, kad e, įvairūs klausimai turi skirtingą poveikį lytims. Ir turime išnagrinėti, kokį poveikį tam tikri teisės aktai turi moteriams. Šiame veiksmų plane, kuris yra parengtas dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų, e, nerašoma apie situaciją atskirose valstybėse narėse. Tačiau šiame veiksmų plane jau yra nagrinėjami problemų sprendimo būdai, kaip įveikti ekonominius skirtumus atskirose valstybėse narise. O dėl įmonių kultūros, tai pritarčiau visiems kalbėjusiems. Manau, kad ji be galo svarbi. Ir ji svarbi ne tik dėl vaikų ateities. Iš Deloitte pavyzdžio matome, kad įmonės gali padaryti labai daug, jeigu pasiryš, jeigu uh, vadovai ieškos ilgalaikių sprendimų. Ačiū gerbamoji direktorė. O dabar norėčiau kreiptis į Vivian Hunt, e, McKinsey įmonės atstovę. Dėl teisinės situacijos, dėl įmonių veiklos, dėl uh, socialinio poveikio ir dėl pavyzdžių, kaip veiksmingai gali dirbti privataus sektoriaus įmonių. Tai mes matome, kad tą patį kad poveikį gali, situaciją gali pakeisti ir įmonės. Ir mums e, reikalingas darbo užmokesčio skirtumo profesionalus įvertinimas. Mes e, esame pasirengę pasidalinti duomenimis pariteto klausimų, kuriuos turime, jeigu tik galėtume tai padaryti bendradarbiaudami su šiuo moterų teisų komitetu, technologijų komitetu ir ekonominio našumo komitetu, nes visos šios trys institucijos gali padėti rasti geresnę formulę, kaip sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčių skirtumus ir Vengrijoje, ir Ispanijoje, ir kitose šalyse. E, dar turime turėti įrodymų dėl įmonė, įmonių politikos ir praktinės patirties. E, štai išgirdome, kaip dirba, dirbama Deloitte įmonėje. Bet tai turėtų atlikti kiekviena įmonė ir viešojo sektoriaus įmonė. Bet kiekvienai įmoniai reikia išnagrinėti situaciją ir, nu, ir nuspręsti, e, kokie veiksmai gali geriausiai pakeisti situaciją. Todėl, kai žvelgėme jūsų politiką, jūsų praktinę veiklą, matome, kad elgesio skirtumai, politikos skirtumai gali pakeisti situaciją, tačiau turime turėti duomenis tais klausimais. Dar dėl kultūros skirtumų, dėl pasakojimų ir dėl įrodymų. Kiekvienas e, atvejo tyrimas Junktinėje karalystėje buvo ištirta 15 įmonių ir matome, kad jos pasiryžo keisti savo kultūrą. Ir kiekvienas darbdavys gali pakeisti tą situaciją 80 procentų. Tai priklauso labiau ne nuo darbuotojų, bet nuo darbdavio. Bet vėlgi reikia išnagrinėti duomenys ir išklausyti darbuotojus. Na ir paskutinis dalykas, irgi mums reikėtų daugiau įrodymų, tai konkretūs atvejai. Daug įmonių stengiasi dirbti teisingai Tačiau problema yra tokia didelė, kad tos įmonės neparuošė sisteminio požiūrio. Todėl mums reikia turėti pavyzdžių e, iš įmonių, kurios pasiekė gerų rezultatų. Ir reikia pagirti tas įmonės, kurios nebijo skaidrumo, kurios pasiekė pažangos, kurios bendradarbiauja su kitomis to sektoriaus įmonėmis, kaip teigia Kloja. Jos turėtų būti pavyzdys. Dėl e, duomenų, politikos, praktinės veiklos, sisteminės kultūros, sisteminės kultūros įvertinimas ir teigiami pavyzdžiai galėtų padėti pakeisti situaciją. Ačiū. Ir Ingrid Moritz. Žodis jums. Ačiū. Norėčiau pakomentuoti jūsų užduotą klausimą. Iš statistikos matome, kad moterys migrantės e, atvyksta į Austriją ir matome, kad darbo užmokesčio skirtumai dideli ir matome, kaip pasinaudojama pigia darbo jėga. 24 valandų Dvidešimt keturias valandas teikiama priežiūra pagyvenusiems asmenims, dažniausiai slaugytojai atvyksta iš rytų Europos ir jiems mokėmi mažesni atlyginimai nei vietiniams gyventojams. Dar reikėtų kalbėti apie įmonių kultūrą. Iš ataskaitų dėl gaunamo darbo užmokesčio matome, kad tai labai rimtas klausimas ir susijęs ne tik su užmokesčio skirtumo. Reikalingas visiškas skaidrumas – kad būtų matyti, kaip darbas vertinamas. Nes labai skirtingai vertinamas vyrų ir moterų atliekamas darbas ir skirtingai už jį mokama. Kai kalbame apie įmonių kultūrą, apie vadovų lygmenį, tai kai kuriuose sektoriuose moterys net nenori būti valdybose mažuma. Ir kartais vien dėl to jos nesirenka techninių specialybių, nes joms tai atrodo nepatrauklu. E, bardzo dziękuję. Dziękuję za. E... Labai ačiū. Ačiū. E, dar Turim vieną minutę, tai ponia Morvan, žodis jums. Nesuprantu, kodėl čia dabar taip e, kalbam apie laiko spaudimą, mes tik dvi narės. Bet aš noriu patikslinti, aš kalbėjau ne apie migrantės moteris, aš kalbėjau apie ES pilietės, e, tokias pat pilietės e, kaip ir Austrijos moteris bet tokios ES pilietės tris kart mažiau uždirba už tą patį darbą toje pačioje, dažnai Austrijoje, Austrijos įmonėje. Jeigu dabar prabėgs, prabėgus 20 metų, ne, 15 metų, prieš 15 metų mes įstojome Europos Sąjungą, dabar jau laikas suvokti, kad mes nesam antra eilė Europos Sąjungos piliečiai. Ir tie mūsų piliečiai, kurie nuvyko dirbti į Austriją, nėra migrantai, juk jie atvyko iš tos pačios Europos Sąjungos, o ne iš trečiųjų šalių. Ir jie atvyko turėdami tas pačias teisės kaip ir Austrijos bičiuliai. Ir todėl tikrai būtų labai gerai, kad ir šiame kontekste moteris solidarizuotųsi. Labai ačiū, ponė komiteto narė. Deja, mūsų klausimai pasiekė pabaigą. Ta proga norėčiau padėkoti prelegentėms, ekspertėms už labai įdomius jūsų pasisakymus. Kai aptarinėjom atlyginimų klausimus, užmokesčių klausimus, Tai štai kas yra labai svarbu, kad e, svarbu turėš, turėti ryštą įveikti darbo užmokesčio skirtumus e, grindžiamus e, lytimi. Manau, kad mes galim įveikti, galim tiesiog sutelkti išteklius politik, politikus, įmonės tam tikslui pasiekti. Iš šių klausimų irgi galima daryti išvadą, kad e, šiame kontekste darbu, darbdaviai turi, gali nemažai ką nuveikti. Ir ką tik pateikti pavyzdžiai rodė, parodė, kad įmonės e, gali pakeisti padėtį kartu socialiniai, e, politiniai klausimai labai svarbus. Tad dar kartą visiems labai ačiū. Na, o tam, kad pasiektum sėkmę, labai svarbus politinis užsiengažavimas, įmonių užsiengažavimas, be jo iš tikrųjų padėties nepakeisim. Kartu labai svarbi ir įmonių kultūra. Įmonių kultūra turėtų keistis, ar ją turėtų keisti įmonė, įmonių vadovybės. Tai irgi tas kitas aspektas, kuris buvo paminėtas per pasisakymus. Labai svarbu, kad įmonių vadovybė suvoktų lyčių e, lygybės e, klausimus. Tad dar kartą labai ačiū visiems.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

Okay. Um. Puiku. Dabar eisim prie kito darbo tvarkės klausimo. Išklausysim Islandijos ambasadorės. Kodėl? Todėl, kad Islandija laikoma toji pasaulio šalis, kurioje labiausiai laikomasi lyčių lygybės. Ir tą progą noriu pasveikinti pas mus atvykusią ambasadorę Bergdys Elertsdottir. Aš pati kartu dalyvauju mm, SINEA delegacijoje Šveicarijos, Islandijos, mm, Norvegijos ir Europos ekonominės erdvės delegacijoje. Ir todėl man irgi labai bus įdomu ir visiems bus įdomu išklausyti uh, Mm, ambasadorė žodžių. Koordinatoriai jau ilgą laiką siūlė e, pasikviesti Islandijos atstovą, atstovę, pasidalyti patirtim apie lyčių lygybę, lyčių lygybės klausimus. Tai dabar suteiksiu žodį ambasadoriai Bergdys Elersdotter. Papasakokit. Kai, ką jūs Islandijoje veikiat lyčių lygybės labui? Labai ačiū. Man kaip paprastai didžiulis malonumas dalyvauti parlamente. Parlamentas mums labai svarbi tribūna, platforma, nedažnai mm, tos grupės INEA, grupės e, e, šalims yra galimybė pasisakyti. Aš kalbėsiu e, klausimu, kuris labai įdomus jūsų komitetui. Pirmiausia, papasakosiu apie naują įstatymą, kuris numato vienodus darbo užmokesčius vyrams ir moteris. Ir aišku, e, pakalbėsiu kitais, kaip įsivaizduoju, jums įdomiais klausimais ir kartu pakalbėsiu apie moterų daugėjimą politikoje, e, viešajame gyvenime, kartu apsistosiu e, ties klausimu smurtas grindžiamas lytimi ir būtent ką būtų galima padaryti. Ir galiausia keletą žodžių tarsiu apie Islandijos ir ES ryšius e, šioje srityje. Noriu pirma paminėti labai svarbų įvykį, kuris buvo lūžio taškas, turiu galvoje, lyčių politiką. Tai buvo garsusis e, moterų mm, streikas 75 metų spalio mėnesį. 90 procentų dirbančių moterų išėjo į gatves E, reikalaudamos daugiau lygybės. Tikrai buvo gera priežastis, nes nes buvo atlyginimų, e, atlyginimai milžiniškai skyrėsi vyrų ir moterų, ir moterų buvo labai mažai mūsų parlamente. Tad e, tas moterų streikas, ta eisena labai daug pakeitė mūsų visuomenėje. Ir buvo suvokta kartu, kad moterų indėlis į ekonomiką labai irgi svarbus. Tad, kaip sakiau, tai buvo lūžio taškas mūsų istorijoje, nes labai daug moterų dalyvavo e, tame renginyje, buvo pasakyta ugningų kalbų, e, kuriuose buvo reikalaujama vienodų teisų Islandijos moterims. Bet aišku, tokie įvykiai neatsiranda kažkokiam vakume. Tam reikėjo tam tikrų parengiamųjų žingsnių. Bet kaip sakiau, tai buvo labai svarbus e, dalykas. Ir nuo 1975 metų padėtis gerokai pagerėjo. Kita vertus, atlyginimų skirtumai, užmokesčių skirtumai neišnyko ir mums teko imtis veiksmų, panaikinti tuos skirtumus ir kartu išlaikyti pažangos pagreitį. Tad kokia pažanga padaryta ir kokių veiksmų ėmėmės ir imamės. Dabar e, buvo sukurta Islandijos vyriausybės ir socialinių partnerių e, tikslinė grupė ir rodo e, jos tyrimai e, surinkti duomenys, kad nuo 2008 metų mažėja dabar skirtumai užmokesčio. 6,6 procentai buvo 2008-aisiais, o 16-aisiais jau 4,5. Tai rodo, kad padaryta pažanga. Uh, tačiau vis dėlto užmokesčio skirtumai tebe egzistuoja. Vertų segregacija ir e, šiaip jau reiškėsi kaip priežastis, nes vyrų daugiau e, aukš, e, aukštesnės pozicijas užima. Islandijas, kaip ir daugelį kitų Europos šalių moterų, mažiau darbo valandų dirba, daug dirba visuomeninės veiklos. Aišku, yra uh, tam tikrų kitų sąlygų e, e, su tuo susiję e, tiesiog karjeros tam tikri dalykai, su tuo susiję kartu pensijų santaupų padėtis. Aišku, moteris mažiau dirbdamos, mažiau uždirbdamos, mažiau ir moka į pensijų fondus. 2012 metais buvo sukurta mano paminėta grupė, kurios vienas tikslų buvo stebėti, kaip Islandijoje e, įgyvendinami bandomieji projektai, kuriais siekiama panaikinti darbo užmokesčio skirtumus. Ir buvo nuspręsta toliau tuos bandymus pratesti, nes pasiekta tikrai e, daug žadančių rezultatų. O nuo šių metų sausio mėnesio dabar jau priimtas įstatymas, pagal kurį e, privaloma e, E, privalomas vienodas užmok, darbo užmokestis ir kartu numatytos tam tikros kvotos ar procentai, e, kiek moterų turi dirbti ir panašiai. Ir tai taip, tad dabar e, taikoma tokia atlyginimų ar užmokesčių sistema, kad vienodas užmokestis už vienodą darbą. Kartu čia kalbama apie trijų metų laikotarpį. E, yra numatytas tam, kad būtų galima e, tiesiog atsakyti mūsų pačių reikalavimus kartu į tarptautinės darbo organizacijos, kitų organizacijų tam tikrus standartus. Tad dabar jau yra įstatymas, e, kuris buvo labai gyvai aptarinėjamas Islandijoje, bet galiausia dauguma parlamento narių uh, E, sutiko su tuo, kad e, geromis, gerais ketinimais gali daug ką pasiekti. Ir kaip tik todėl Islandija ir pasidarė, pasidarė toji Europo, tai yra pasaulio valstybė, kurioje įtvirtinti tam tikri teisiniai standartai. būčiau norėjusi dalyvauti toje diskusijų dalyje, kur buvo kalbama apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, bet atsakysiu jūsų klausimus. Toliau noriu apsistoti šiek tiek apie moterų dalyvavimą viešajame gyvenime e, ir politikoje. Katrina Apstobdotir yra antra moteris, kuri e, yra ministrė pirmininkė 2000, nuo 2006 metų moterų padaugėjo e, parlamente nuo 40 procentų iki 48 procentų. Tad galima jau kalbėti apie lyčių paritetą politikoje. O 2017 spalį vyko tokie staigus nenumatyti rinkimai ir, ir moterų skaičius sumažėjo iki 38 procentų. Tad nuolatinė kova tebe vyksta istoriškai vertinant. Tai viskas prasidėjo nuo moterų judėjimo. Jiems pritarė moterų politinės partijos. Nuo praėjusio amžiaus 90-mečio moteris, moterų skaičius parlamente buvo labai nedidelis, moteris beveik nedalyvavo politinėse partijose. 1908 metais devini, o, ir tūkstan, buvo išrinkta pirma moteris savivaldybės tarybos pirmininkė o po to, po to labai daug kas pasikeitė ir moteris vis daugiau dalyvauja politikoje. Ir tai dėka kartu moterų e, politinių partijų. Dėl jų pastangų padidėjo moterų skaičius. Darbo rinkoje moterų dalyvavo beveik 80 procentai darbingo amžiaus moterų, bet Kita vertus, e, moteris užima tokias daugiau tradicinės, mažiau apmokamas e, darbo vietas. 2008-aisiais mus ištiko ūkio krizė ir dėl to reikėjo naujai pažvelgti į moterų klausimą. Mm. E, kartu buvo uh, E, priimtas įmonių, e, tai moterų dalyvavimo įmonių tarybose valdybose e, įstatymas nu, po 2008 metų. Tiesiog numatytos tam tikros proporcijos ir mm, tam, tikri, tam tikros teisinės nuostatos. Šiaip e, žmonės nelabai palankiai vertino e, kvotas, bet vis dėlto tų kvotų dėka pavyko daugiau moterų pritraukti įmonių direktorių postus, įmonių tarybas, valdybas. Taip, moteris e, vis dar mažuma, 25 iki 40 procentų geriausių atvejų. Bet įmon, moterų aukščiausio rango postus užimančių daugiau yra viešuosiuose įmonėse negu kad e, privačiuose įmonėse. Antai tik 6 procentai e, moterų e, yra generalinės direktorės biržus, biržų kotiruotose įmonėse. Ir segregacija galbūt viena to priežasčių. Kita vertus žinom, kad moteris keičiasi, moteris dabar įžengė jau į vyrų dominuojamas rytis, tad e, padėtis gana stabili. E, kita vertus keičiasi ir vyrų požiūris į šeimą, į vaikus, keičiasi, buvo pakeisti įstatymai dėl motinystės ir tėvystės atostogų, sudarytos vienodos sąlygos tam ir anam ir kartu dabar vyksta dar diskusijos apie tai, kaip moteris galėtų užtikrinti, užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę. Pas mus nemažai, 90 procentų vyrų pasinaudojo trijų mėnesių tėvystės atostogose. Ir e, e, vyrų tokių daugėja. Prie to prisidėjo, aišku, ir atitinkamos įstatymų nuostatos dėl e, moterų ir vyrų dalyvavimo e, vaikų priežiūros darbuose ir panašiai. Vyriškumo aspektas - tai smurtas prieš moteris – ir norėčiau paminėti e, tokią savotišką revoliuciją, kuri sukrėtė Islandiją. Taip, galbūt mes e, ir pirmaujam pasaulyje lyčių lygybės e, atžvilgių, bet e, kita vertus, ten indeksai, pagal kuriuos vertinama padėtis, nepriepia smurto prieš moteris ar smurto pagristo lytimi klausimo. 2017 metų lapkritį buvo paskelbta ataskaita, kurioje buvo paskelbta daugiau kaip Daugiau kaip 130 atvejų smurto prieš moteris ir tiesiog moteris e, viešai tada e, pasakojo apie marginalizavimą, apie smurtą prieš jas ir e, tiesiog sukrėtė tos istorijos visuomenę. Aš pati prisimenu vien istori, vienos migrantės moters istoriją, konkrečiai dar porą. Bet suprantama, mūsų vyriausybė stengiasi spręsti šią problemą, be visą kitą naujų veiksmų planu už e, tokį smurtą numatyta traukti baudžiamojon atsakomybėn. Kartu parengtas planas, e, kaip būtų galima sustiprinti teisingumo sistemos tam tikras priemonės, e, pagalbos aukoms nuostatas. ir vertinama padėtis dabar kartu paminėtina šiame kontekste e, Stambulo konvencija skirta smurtui, e, kovai su smurtu prieš moteris, ji bus greitai ratifikuota. Tad e, Islandija pasidarys 30-oji valstybė, kuri ratifikuos Stambulo konvenciją. Mes pasirašėm ją greitai, tačiau užtruko uh, E, šiek tiek laiko, kol pagaliau ratifikuosim. Mus visuose šiuose žingsniuose remia Islandijos prezidentas. E, ir vėl čia e, savo kalboje jis paminėjo ten tuos lūžio taškus 75 metų moterų demaršą, kitus įvykius, kurie padėjo mums pasiekti tai, ko mes pasiekėm. Tam, kad būtų įtvirtinta lyčių lygybė, labai svarbus moterų dalyvavimas, moterų e, balsas, e, parama joms. Tad e, lyčių lygybė labai daug priklauso ar turėtų priklausyti nuo moterų. Moteris daugiausia gali lemti, o ne e, įmonės, kuriuose dominuoja vyrai. O sprendimai e, bus priiminė, priiminėjami ir bus priiminėjami e, tam tikros informacijos pagrindu. Tad kartu procese labai svarbu, kad dalyvautų vyrai kaip e, partneriai. Čia kalbam apie vyrų įtraukimą į procesą. Aišku, tą mano paminėtą įstatymą dėl vienodų vyrų ir moterų e, sąlygų, teisių e, kritikuoja, tačiau padarytas nemažas žingsnis. Beje, buvo jungtinėse tautose 2015 metais e, renginys, kuriame buvo kalbama apie e, lyčių vienodas sąlygas, lyčių lygybę e, kartu apie tai vėlgi kalbama tiek NATO kontekste, tiek jungtinių tautų Ženevoje kontekste įvairių renginių vyksta. Tuose renginiuose, tai yra renginiuose netiesiogiai dalyvavo 90 procentų mūsų parlamento vyrų iš vairių partijų. Norint pasiekti vyrų ir moterų lygybę, reikia tarptautinio bendradarbiavimo ir Islandija e, yra viena toji valstybė, kuri dalyvauja jungtinių tautų iniciatyvoje skirtoje šiam klausimui. Dar paminėsiu, kad prieš dvi savaitės mūsų prezidentas tapo tam, tam tikros tarptautinės organizacijos, kuri kovoja su vyrų ir moterų e, segregacija narių. Aš tikiuosi, kad po mano pasisakymo e, vyks ir diskusijos, bet dar labai trumpai paminėsiu, kokius ryšius palaiko Islandija ir Europos Sąjunga lyčių lygybės kontekste. Europos Sąjunga yra labai svarbi mūsų partnerė e, kartu tokiuose tarptautinėse e, platformose kaip jungtinės tautos, Kartu e, čia paminėtini mūsų ryšiai per pasaulio priekybos organizacijos renginį. Mes kartu turim ir susitarimą, e, pagal, kuris numato glaudų bendradarbiavimą tarp ES, ES ekonominės erdvės, Šveicarijos, Islandijos ir Norvegijos. Ir e, tas susitarimas suponuoja, kad tam tikri Tai yra būtent tame susitarime yra tam tikri įstatymai trūkti skirti e, lyčių lygybei. Dabar Islandija kartu su Lichtensteinu ir Norvegija e, kartu skiria nemažai lėšų tam, kad e, būtų galima padanginti netolygumus Tad apie tai irgi galima vertingai padiskutuoti. Dabar ko mes pasimokėm, kad e, lyčių lygybei pasiekti, tiesiog pasiekti šiaip ne, reikia, reikia didelio darbo, paruošiamųjų veiksmų, reikia įstatymų, reikia specialių priemonių tam, kad padarytum pažangą. Viena tokių priemonių tai vienodo darbo užmokesčio standarto įtvirtinimas. Aš nepasakyčiau, kad šiuo metu Islandija yra lygybės rojus, bet tai yra siekis, tai yra mūsų vyriausybės siekis. Ir tą progą man labai pravartu bus išklausyti jūsų komiteto nuomonės apie tai, ką galėtume daryti kartu, kad tvirtint, įtvirtintume lyčių lygybę. Labai ačiū. Tai aš tada kalbėsiu gimtąją švedų kalbą. Jeigu nesuprantat šios kalbos, prašyčiau užsidėti ausines. Labai ačiū. Buvo nepaprastai įdomu klausytis jūsų pasisakymo. Labai svarbu vieni kitiems klausytis kad e, juk 27 ES valstybės narės yra sukaupusios skirtingos lyčių lygybės e, patirties. Tad labai svarbu e, pasimokyti vieniems iš kitų, pasidalyti patirtim, kad būtų galima geriau įsivaizduoti, kaip būtų galima dirbti. Aš pati seku padėtį Islandijoje, aš, kadangi pati dalyvauju toje Sinėja delegacijoje. Ir čia buvo paminėtas tas naujai priimtas įstatymas apie e, vienodus darbo užmokesčius e, už tą patį darbą. Norėčiau daugiau apie tai išgirsti. E, dabar e, mes prieš tai kalbėjom apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, apie jų įveikimo būdus. O aš norėčiau štai ko paklausti, ar ta jūsų kelionė į dabartinę uh, padėtį buvo lengva, ar buvo per įvairias, to, sakykime, pasiūlymo, įstatymo pasiūlymo diskusijas, ar buvo tam tikrų neigiamų reakcijų. Kitas klausimas, kaip jau sakiau, mes prieš tai kalbėjom apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Ir paprastai sakoma, kad labai svarbu moteris, e, prit, kuo daugiau moterų pritraukti į buvusias tokias e, tradiciškai e, vyrų e, dirbamas vietas, vyrų dirb, sektorių, darbo sektorius. Bet e, kita vertus, nepamirškim, juk yra vyrų dirbančių, pavyzdžiui, vaikų priežiūros institucijose ar sveikatos E, priežiūros darbus. Ar diskusijos apie tai vyksta Islandijoje? Ir galiausia, paminėjot Islandų vyrų besikeičiantį požiūrį. Mes čia komitete vėlgi matom, koks yra e, lyčių, kokia yra lyčių, kaip pasakyti, pasis, pusiausvyra čia mūsų pagaliau, mūsų komitete. E, matot, kad dauguma komiteto narių yra moteris. Tai būtų labai labai svarbu, e, šiaip jau bus labai įdomu išklausyti jūsų nuomonės apie tai. Na ir dar kreipiuosi į komiteto narius, ar turėtumėt klausimų Islandijos ambasadoriai. Ana, que desde luego, ¿dónde están los hombres? Taip. Ačiū negaliu nesutikti su Tina, kad iš tikrųjų šioje komisijoje nepakanka vyrų. Ir tai yra svarbu, kada vyksta diskusijos parlamente. Mes matome, kad nepakankamai kai kada pasisakome per diskusijas. Bet kuriuo ambasadorė, kokia moterų, e, kokią dalį gyventojų sudaro moteris Islandijoje? 60 procentų, kiek man tiesiog įdomu išgirsti, ar lygybės supratimas e, yra na, įskėpiamas vaikams nuo pat ankstyvų dienų, ar lyčių politika yra e, dalis visos vyriausybės politinių krypčių, e, ar, tai, ar, tai, ar tie dalykai tiesiog skėpiami nuo pat mažų dienų būtent dėl to, Islandijoje yra tokias, tokia gera patis. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti ambasadoriui už šį labai vertingą pranešimą. Taip pat norėčiau pasveikinti su tais pasiekimais Islandijoje šioje labai svarbioje srityje, tai yra vyrų ir moterų lygių galimybių srityje ir yra vienas rytis, kurią norėčiau paliesti, tai yra dalyvavimas politikoje. Puiku, kad jums pavyko praktiškai pasiekti beveik pariteto, nors jūs sakote, kad su kiekvienais rinkimais be abejo tam tikrų pokyčių yra, tačiau daugiau mažiau išlaikote tą pusės ir pusės santyki parlamente. Vyksta daug teorinių diskusijų. Taip pat diskusijų tarp žurnalistų. Taigi, kaip visą tai veikia politinės diskusijos šalise? Šalyje, kada, kada iš tikrųjų daug moterų dalyvauja priimant sprendimus. Jūs diplomatė, jūs be abejo pabuvojote ne vienoje valstybėje, kur situacija tikrai yra netokia gera. Kur netiek daug moterų aktyviai dalyvauja politikoje. Gal galėtumėte pasidalinti savo patirtimi ir kokį skirtumą žiūrite tose šalyse, kur daugmaž pasiektas tas 50-50 santykis, lyginant su tomis šalimis, kur dar tolokai iki to santykio. Kągi, nematau daugiau prašančių žodžių, todėl vėl gražinsiu jums žodį, ponia ambasadorė. Labai ačiū šios klausimus. Nežinau, ar visus galėsiu lengvai atsakyti, bet pasistengsiu, kiek galiu. Taigi, pirmiausiai. Pradėsiu nuo vienodo atlyginimo standarto. Dėl to iš tikrųjų vyko karštos diskusijos. Na ir e, ne dėl paties standarto ir jo taikymo vyko diskusijos, tačiau diskusijos vyko, ar tai turėtų būti teisiškai privalomas reikalavimas ar ne. Vyko bendradarbiavimas tarp visų socialinių partnerių ir darbdavių organizacijų ir profsąjungų ir vyriausybės, jos visos dirbo drauge ruoždami pagrindą, tačiau kada atėjo momentas teisiškai įtvirtinti šį reikalavimą, tada nuomonės įsiskyrė. Vis dėlto galų gale, sakyčiau, kad tai ko gero buvo be ne vienintelis neigiamas aspektas šiame procese, vienintelė galbūt tikrai kilusi diskusija, o ne dėl to, ar reikia apskritai tokios nuostatos. Tačiau dabar manyčiau, kad visi liko patenkinti, kad vis dėlto parlamentas, per parlamentą būtent tai buvo įspręsta ir e, parlamentarų dauguma vis tik tai nubalsavo štai, kad tai būtų privaloma priemonė. Tačiau, kaip jau sakiau, Buvo pasigirdę balsų prieš tai, kad tai turėtų būti teisiškai privalomas reikalavimas. Šiek tiek dėl aktyvesnio vyrų dalyvavimo šeimos reikaluose vaikų auginime, e, taip pat teikiant globą ar priežiūrą. ir kaip tai dera taip pat su tėvystės atostogomis. Arba tėvo atostogomis, sakykime taip. Iš tikrųjų, tai yra didžiulis skirtumas, kadangi ne tik mamos rūpinasi visai mažais kūdikiais, bet tą daro jau ir tėvai. Ir kaip jau sakiau, tai pasirodo buvo labai naudingas procesas, kuris turi daug toliau siekiančių pasiekmių, negu iš pradžių buvo galima tikėtis, kada buvo primtas tas įstatymas, kad tėvai taip pat gali pasinaudoti tėvo atostogomis gimus mažam kūdikiu. Kaip jau sakiau, 90 procentų tėvų iš tikrųjų tą galimybę ir pasinaudojo ir tai yra labai pozityvus žingsnis. Kai kalbame apie atlyginimų atotrukį arba mm, tam tikrą lyčių paskirstimą pagal darbą, pagal pareigybės ir panašiai. Tai ko gero viso to siekis yra būtų, būtent pirmiausiai peržiūrėti uh, mūsų požiūrį į darbą, į tam tikras darbo vietas, dar, kurios darbo vietos yra svarbesnės, už kurias reikėtų daugiau mokėti ir panašiai. Tai būtų ilgalaikis tikslas, bet be abejo tai labai nelengvas procesas ir Islandijoje, pažiūrėjau, mes turime du trečdalius studenčių universitetuose. Tai yra du trečdaliai yra merginos. Tačiau visą tai susiję ne vien tik tai su atlyginimais, ko gero tos klausimus teks spręsti daug plačiau. Ilgalaikėje perspektyvoje be abejo mums reikės toliau šitos klausimus nagrinėti, tačiau jau ir vykstanti diskusija yra labai svarbi. Dabar, pavyzdžiui, Islandijos streikuoja pribuvėjos, nes, nes mano, kad jų darbas nėra pakankamai vertinamas. Ir reikalauja ne tik tai tiesiog atlyginimų padidinimo, tačiau e, jos pirmiausia protestuoja ir prieš tai, kad mato, kad e, tam tikri na, aukštas pareigas užmentas pareigūnai staiga e, labai stipriai padėjo jų atlyginimai. Toliau grįžtant vėl prie dalyvavimo politikoje, tai iš tikrųjų nuolat vykstanti kova. Ir turbūt kaip ir per rinkimus, kai moterų skaičius krito nuo 48 procentų iki 308 procentų, sakyčiau, kad Islandijoje, na, apskaitai politinis kraštovaizdis e, nuo 2008 metų ekonominės krizės e, labai nepastovus. Mes turime daug mažų, naujų partijų. ir kai kuriais atvejais iš tikrųjų gana kraštutinės partijas, kur be abejo moterų dalyvavimas yra mažesnis ir tai atsispindi taip pat ir bendrame moterų skaičiuje parlamente. Tačiau pasižiūrėsime, reikės dėti kažkokiu tai pastangų e, ar tiesiog natūraliai moterų dalyvavimas vėl suaktyvės, nežinau, pasižiūrėsim šiaip ar taip. E, svarbia žyma yra tai, kad mes jau beveik buvom pasiekę tą 50-50 procentų santykį. Na ir kalbant apie patirtį, apie tai, kad skirtingose šalise yra skirtinga situacija, skirtinga padėtis, be abejo, visos šalis turi savo istoriją, savo tradiciją ir ko gero na, negalite imti vienos šalies patirties ir tiesiog pritaikyti ją kitoje. Taip pat, ką aš pastebėjau, kas yra ko gero labai svarbu Islandijoje, kad mes turime na, beveik tradicija tai, kad e, lyčių lygybės klausimai iš tikrųjų e, buvo visą laiką labai aktualūs, labai užėmė labai kertinę vietą. Ir dabar jau diskusijos vyksta ne apie tai, ar to reikia ar ne, bet kaip tą įgyveninti praktiškai, ką reikia daryti. Ne visos valstybės yra tiek toli pažengusios. Galbūt mūsų mažumas šiuo atveju e, nulėmė tą sėkmę, kadangi maža valstybė maža visuomenė visada yra daug skaidresnė ir labai sunku nuslėpti tam tikrus dalykus. Taigi man sunku būtų pasakyti, kaip kitos valstybės galėtų ką nors daryti ar nedaryti. Keletas pavyzdžių buvo paminėta mano pasisakymė. E, tam tikros priemonės, tam tikri instrumentai be abejo turbūt gali būti pritaikomi ir kitose šalise. Na ir nežinau, ar dar ką nors praleidau. Ai, dėl e, to, ar lygybės principai mokomi jau mokyklose, ar lyčių politika. taip pat, e, taip sakant, yra įtvirtinta visose vyriausybės politikos šalyse. Taip, iš tikrųjų, tai yra horizontalus požiūris visose vyriausybės, parlamento, politinėse kryptise ir panašiai, visur tas lyčių lygybės klausimas yra išlaikomas. Taip sakant, visuomet yra tikrinama, ar iš tikrųjų laikomas lyčių lygybės principų. Taigi, taip, sakyčiau, kad iš tikrųjų visos politinės kryptis vienaip ir kitaip taip pat vertinamos ir lyčių lygybės atžvilgių. O dėl mokymo programų mokyklose be abejo tai yra dabar augantis procesas, besivystantis procesas ir ko gero taps vienu iš svarbių elementų, viena iš svarbių disciplinų, kurios bus mokomos, tiesiog dėstomos mokyklose. Tikiuosi, kad dabar jau atsakiau į visus arba bent jau daugumą klausimų. Labai ačiū ir noriu padėkoti, kad pasidalinote patirtimi apie savo darbą Islandijoje lyčių lygybės klausimais. Tikiuosi, kad dar po poros metų išgirsime ir daugiau, kaip vis tik tai, vis, kuo viskas baigėsi su šitais teisės aktais. Tikiuosi, kad mes taip pat ir visoje Europoje ir ES pasistumėsime tolėliau, kadangi šis klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Taigi dar kartą ačiū, kad atvykote. Ačiū, kad mane pakvietėte. Ir be abejo, galiu tik tai pridurti, kad mes be abejo esame pasirengę, jeigu reikia, bet kada ateiti, kai iškyla kažkoks konkretus klausimas, galbūt pasidalinti savo patirtimi. Taigi mes ambasadoje iš tikrųjų esame jūsų paslaugoms. Kaip sakiau, mums visada malonu aplankyti parlamentą. Ačiū. Ačiū. Okay, we have some more work to do before... Na kągi, dar liko padirbėti prieš baigiant šį posėdį. Na dabar šeštasis darbo tvarkės punktas ir kalbame apie pasiūlymą dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos parlamento ir tarybos reglamentas numeris 1303.2013. Jo data yra 2013 m. gruodžio 17 diena. Ir čia kalbam apie Europos regionės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos jų reikalų bei žuvininkystės fondo bendras nuostatas ir Europos regionės plėtros fondo bendrasis nuostas, Europos socialinio fondo nuostas, Anglijos fondo, Europos jūrų reikalų žininkisės fondo e, taikinas bendrasis nuostatas ir taip pat panaikinamas tarybos reglamento 1803-2006 e, nuostos susijusios su struktūriniu reformų parama valstybėse narėse. Taigi, pirmiausia yra e, Sirpa Pietkainin, EPP e atstovė. E, na, iš tikrųjų, pavadinimas įspūdingas ir ačiū, kad jūs taip gražiai jį perskaitėte. Bijau, kad ko gero pats pranešimas yra netoks ilgas kaip pavadinimas, bet šiaip ar taip yra svarbus dalykai. Iš tikrųjų, pinigai yra dalykas be lyties, tas pats pasakytina ir apie sveikatos priežiūros sistemą ir panašiai ir panašiai. Tačiau mes visi žinome, kad Nu, ne viskas taip paprasta. Ir kodėl mes manome, kad pinigai, ekonomika, Europos fondai ir biudžetai yra neutralūs lyčių atžvilgių. Mes iš tikrųjų nekreipiame dėmesio, kokias visuomenės mes kūrėme ir e, kuriai lyčiai teikiame pranašumu e, per finansavimo mechanizmus. Taigi labai svarbu, kad e, visų pirma procesai būtų skaidrus ir matomi. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, dėl to aš traukiu į savo pranešimą tokį teiginį, kad mums reikia iš tikrųjų tam tikros e, poveikio lyčių e, galimybėms analizės. Na ir e, dabar atrodo tai nėra daroma, pavyzdžiui, jau keltumėm klausimą, ar vyrai ir moteris labiau linkia naudotis tai pačiais automobiliais ir pavyzdžiui prisideda prie investicijų į kelių tinklą. Ar vyrai ar moteris daugiau naudojasi viešojo transportu ir, pavyzdžiui, geležinkeliais. Jeigu tokia analizė būtų atlikta, tai ko gero galbūt būtų galima prisidėti, kuriant geresnės viešo transporto sistemas arba kuriant daugiau geležinkelio jungčių. Ar vyrai ar moteris dažniau gauna naudos arba priešingai nukenčia nuo E, sistemos, kur, tarkim, nėra pakankamai rūpinamasi senolių slauga arba e, nėra pirminių vaiko priežiūros institucijų pakankamai. E, ar tai vėlgi kuriai nors lyčiai suteikia pranašumą arba priešingai ją skriaudžia, kalbant apie darbo ir privataus gyvenimo suderinamumą. Taip pat labai svarbus dalykai ir apie tai jau šiame komitete nekarta buvo kalbėta. Yra e, lyčių biudžeto, sakykime taip, formavimas. Na, iš tikrųjų labai svarbu, kad galbūt vienas iš biudžeto formavimo arba sudarimo principų turėtų būti toks, kad kažkuriai tai iš lyčių, kuri yra nepakankamai reprezentuojama, kuri yra blogesnėje padėtyje, galbūt reikėtų sukurti šiek tiek palankesnės sąlygas. Uh, Šiaip ar taip, kas puiku dabar jau fondos yra tos e, sąlygos, jog e, turi būti laikomas lyčių lygių galimybių reikalavimų. Ir e, be abejo, kada kalbame apie biudžeto formavimą, tai labai svarbu, kad būtų irgi iškeltas tam tikras reikalavimas, kaip prerekvizitas, jog būtų pirmiausiai parengtos nacionalinės programos Ir tai turėtų būti padaryta prieš patvirtinant programas ar fondus nacionaliniu lygiu. Tai labai svarbi iš ankstinė sąlyga, kuri, aš labai tikiuosi, galėtų būti įtraukta į visų mūsų fondų politiką. Tai būtų vienas iš aspektų. Kitas aspektas būtų, kad komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pasiūlymas nevestų prie to, jog mažinam ištekliai skirti e, Europiniam lyčių lygybės pakto įgyvendinimui arba e, kaip nors kitaip atsiliepti lyčių lygybės klausimams, e, kad ir valstybė narių lygmenyje, kadangi mes praktiškai visų fondų nacionalinėse programuose matome, jog turi būti um, atlikta tam tikra analizė lyčių lygybės požiūrių. Ir ką tai reiškia praktikoje? Tai reiškia, kad ir iš istorinės perspektyvos, iš tam tikrų valstybės tradicijų ir panašiai reikia įvertinti vis dėlto, e, reikėtų įvertinti, kokius projektus mes remiame. Pavyzdžiui, e, Jeff fondo E, analizė, panaudojama analizė rodo, kad to, tokios priemonės, kaip tarkim lengviau prieinamos socialinės ar sveikatos priežiūros e, paslaugos, vaikų e, iki mokyklinė priežiūra ir panašiai ir panašiai, kad e, šitiems dalykams, tiesą sakant, nebuvo skiriamas dėmesys ir jie nebuvo pripažinti kaip prioritetai. Mes manome, kad kaip tik tai tai turėtų būti vienas svarbiausių dalykų ir būtent parlamentas uh, turėtų reikalauti iš komisijos ir iš valstybių narių, kad šie fondai pirmiausiai prisidėtų taip pat ir prie lyčių lygesnių galimybių sudarimo. Ačiū. Uh, Ačiū. E, Sirpa. Nematau ne vieno šešėlinio pranešėjo, gal kiti nariai norėtų pasisakyti šio klausimu, prašau. Manau, kad sanglaudos politika tai yra tokia ES priemonė, su kurios pagalba galima išspręsti dabar egzistuojančią socialinę neligybę. Reglamento nuostatos lieka tokios pačios, nei pagerėja, nei pablogėja. Manau, kad turime ginti savo poziciją, galėtume pasitelkti Islandijos pavyzdį, kai kalbame apie sanglaudos politiką ir lyčių pusiausvyrą. Turėtume įtraukti nuostatas dėl mūsų politikų poveikio vertinimo ir dėl biudžeto sudarimo įvertinant lyčių aspektą reikėtų labiau susitelkti ties pusiausvyra, darbo užmokesčio pusiausvyra vienodomis galimybėmis ir kitomis priemonėmis, kuriomis būtų galima skatinti MVI ir moterų dalyvavimą juose. Svarbu, kad komisija nesakytų, kad lyčių lygybė yra e, svarbus dalykas tik ES valstybėms narėms. Lygybė yra steigimo sutarties sudėdamoji dalis. Todėl svarbu išspręsti, nedisk... įtvirtinti nediskriminavimo principą, bet sanglaudos politika siekia dar daugiau. Turime daug įrodymų, kad griežtos taupimo priemonės turėjo neigiamą poveikį. Manau, kad labai svarbu peržiūrėti šį reglamentą. Turėtume dar daug padirbėti, kad tekste būtų, į tekstą būtų įvesta daug tinkamų pakeitimų. Labai, atvi, labai ačiū, dabar žiūriu, ar nėra salėje e, komisijos atstovų. Nematau. Tai tada vėl žodį suteiksiu sirpai, gal mm, ką nors pasakytumėt. Tik norėčiau padėkoti už pastabas. Sekretoriatas atsižvelgs ir į kitų narių pateiktus pasiūlymus proceso metu. Ačiū. Puiku. E, pakeitimus prašome pateikti iki Liepos 13 e, dienos, suprantama, kalbu apie šiuos metus iki 12 valandos, o po to FEM komitete balsuosime septen, e, rugsėjo 3, o regi komitete bus balsuojama spalio 9. Lieka paskutinis darbo tvarkės klausimas, septintas, dėl Europos darbo institucijos įsteigimo. Jori, Jordi Solė yra nuomonės e, referentas. Jis yra žaliųjų frakcijos atstovas. Prašau. Ačiū pirmininkė. Mielai pristatysiu nuomonę dėl Europos darbo institucijos įsteigimo. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad apskritai pritariu tam, kad ši institucija būtų įsteigta, nes jos tikslas turėtų būti e, pagerinti ES darbo ir socialinės ryties teisės aktus, turėtų paskatinti tarp valstybinį judumą, padėtų kovoti su sukčiavimu tarp valstybiniu mastu ir teikti paramą komandiruotiems darbuotojams. Dėl lyčių lygybės aspekto šioje nuomonėje. Tai labai dažnai neproporcingai mo, daugiausia moterų dirba nesaugiomis darbo sąlygomis, todėl svarbu užtikrinti lygybę šioje srityje ir šioje institucijoje. Pirmiausia, žvelgdama Europos darbo institucija turės atsižvelgti į tai per visą savo politikos ciklą ir konsultuodamasi su kitomis įmonėmis. O konkrečiau kalbant, tai nuomonėje siūlau įtra, įtraukti lyčių lygybės perspektyvą su rodikliais ir poveikį lyčių lygybei kad į tai būtų atsižvelgiama kiekvienais metais programuojant šios institucijos veiklą. Taip pat reikėtų atsižvelgti į biudžeto sudarimą įvertinant lyčių aspektą, atsižvelgti į duomenis ir dirbti su Europos lyčių lygybės institutu, ne tik su Eurostatu, kad būtų įtraukti atskiri skyriai skirti lyčių lygybei ir metinėse ataskaitose Institucija turėtų teikti informaciją asmenims ir darbdaviams. Taip pat turėtų kreipti dėmesį į motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir slaugos atostogas. Reikėtų įveikti galimą atotrukį socialinės apsaugos rytyje ir turėtų būti atskiras skyrius skirtas lyčių lygybei. E, moterų teisų organizacijos turėtų būti įtrauktos į suinteresuotų asmenų grupę ir galiausiai reikėtų užtikrinti lyčių lygybę e, šios institucijos e, valdymo ir konsultacinėse struktūrose. Taigi tokie yra bendro pobūdžio dalykai, na, o dabar aš mielai išklausysiu jūsų mintis ir pasiūlymų šio klausimu. Tiek. Ačiū. Kreipiuosi į šešėlinius pranešėlius, iš EPP niekas nedalyvauja. Marija Rena kalbės šešėlinės pranešėjos vardu. Prašau. Taip, aš e, kalbėsiu vietoj kolegės, na, kurią ir tu pavaduoji. Iš tikrųjų, pritariu tam, kas jau buvo pasakyta apie šios institucijos vaidmenį, juk tai bus Europos darbo institucija. Puiku, kad bus įsteigta tokia institucija, bet nuo pat pradžios reikia kalbėti apie vyrų ir moterų lygybę dar steigiant šią instituciją, nes daug lengviau yra pagalvoti apie tai iš karto, kad nereikėtų vėliau ko nors taisyti kadangi tai yra nauja institucija, todėl iš pat pradžių, kai kalbame apie šios institucijos valdymą, turi būti užtikrinta paritetas vyrų ir moterų lygybės. Tai pirmas dalykas kurio norėtume paprašyti steigiančią instituciją. Antras dalykas yra susijęs su ta visa e, veikla. E, reikia kovoti su piknaudžiavimu ir kontroliuoti, kaip įgyvendinama komandiruotų darbuotojų direktyva. labai dažnai kalbame apie vyrų darbuotojų judumą ir netaip dažnai minime moterų darbuotojų judumą. Atsiranda problemų susijusių ir su sveikatos priežiūras, nes šiuo metu labai daug kitose šalyse dirbančių moterų e, turi sunkumų dėl um, savo teisių gyvendinimo ir dėl nesaugių darbo sąlygų. Taip pat reikėtų geriau informuoti moteris apie savo teises ir dar e, reikėtų informuoti apie situaciją, kai kalbame apie kilmės šalis, labai svarbu ir profsąjungų įtraukimas, reikalingi ryšiai su socialiniais partneriais. Na ir e, kolegija džiaugiasi būsimų konstruktyvių bendradarbiavimų su pranešėju šiais klausimais. Ačiū Marija. Ačiū Marija. Na, toliau pane Konova. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας και από μένα να κρινάω το πατήσω να μιλάνε συνέχεια. Labas vakaras. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už pasiūlymus, kurie patikti nuomonės projekte. Manome, kad jis nuostatos parengtos tinkama linkme, niekas tuo nebejoja, tačiau nepakanka įtraukti nuorodas į lyčių klausimus ir įtraukti nuostatas susijusias su paritetu. Tai ne vienintelis priemonės, kurios yra reikalingos, kad būtų galima išspręsti tas problemas, su kuriomis susiduria moterys darbo rinkoje. Ir nesakykite, kad moterų dabar yra daugiau moterų darbo rinkoje ir turėtume už tai būti dėkingi. Europoje darbo rinkoje dalyvaujančių moterų procentas padidėjo iki 59 procentų ir tai 2017 metais ir tai yra tarptautinės darbo organizacijos duomenys ir tai yra 30 nuošimčių mažiau nei e, dirbančių vyrų. Jeigu iki 2025 galėsime įveikti šį atotrukį, tai galėsime e, į ES ekonomiką įnešti 460 milijonų eurų. Kodėl trukdoma moterims e, dirbti? Ir pasakysiu ne todėl, kad nėra joms tinkamų darbo vietų, ne todėl, kad moterys yra išrankios ir moterims netrūksta įgūdžių kad galėtų dirbti darbo rinkoje. Jos negali to padaryti, todėl kad nėra stabilumo, nėra pagarbos darbuotojams šioje rinkoje, nėra pagarbos visiems darbuotojams. ir Europos Sąjunga Europos Sąjungos darbo institucija tai turėtų užtikrinti mažų mažiausiai. Kai buvo paskelbta apie tokį pasiūlymą, buvo pasakyta, kad mobilumo srityje, darbuotojų judumo srityje atliekamas darbas bus į, į, į tai bus, į tai atsižvelgs naujoji darbo institucija, kad tai yra labai svarbu ir įmonėms, ir Europos Sąjungai. Bus renkami duomenys ir bus sudarytos sąlygos valstybėms narėms veiksmingai pritaikyti šias nuostatas. Taip teigė e, komisijos narys Timmermans. Ar jūs matote, kaip tai galima įgyvendinti? Ar kur nors yra paminėta, kad ši institucija apsaugos tuos darbuotojus, kurie uh, E, juda iš vienos valstybės narys į kitą. Ar skatinamas darbuotojų paritetas? Kai kalbame apie 17 tūkstančių darbu, septi, darbuotojų, kurie vyksta iš vienos valstybės narės į kitą darbo tikslais, tai turime užtikti 50-50 vienodą paritetą iš paviršiaus viskas atrodo gerai, bet matome didžiulę neligybę, jeigu pažvelgtume į, į tai, iš kur darbuotojai išvažiuoja ir į kur važiuoja. Apie 60 procentų darbuotojų išvažiuoja iš Graikijos ir Italijos, o Lenkijoje ir Rumunijoje šis rodiklis yra mažesnis nei 25 procentai. Kodėl atsiranda tokia neligybė ir koks bus poveikis dirbančių moterų teisėms? Panašiai būtų galima paminėti didžiulius skirtumus, kai kalbame apie moterų migrančių srautus iš kitų šalių. Iš, į Graikiją atvyksta labai daug moterų iš kitų šalių darbo tikslais ir kągi mes išvelgiame tame. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra užtikrinamas minimalus atlyginimas ir slaugytojos iš Graikijos vyksta į Vokietiją, į Graikiją atvyksta darbuotojai iš Rumunijos ir Bulgarijos ir dirba turizmo srityje, jiems yra neužtikrinamos jokios teisės ir labai dažnai dirba nelegaliai. Europos darbo institucija turėtų spręsti tokius klausimus. Kolegos, mums nereikia papuošti ES institucijos dar vieną instituciją, kuri mums praneš apie trūkumus rinkoje pagal lytis. Mums reikalinga priežiūros institucija, kuri galės užtikrinti, ES teisės aktų laikymasi, pradedant nuo vienodo darbo užmokesčio direktyvos, kalbant apie mažų garantijų darbą, kurį atlieka moterys, reikalinga tokia institucija, kuri pasistengs spręsti lyčių diskriminaciją, kuri apsaugos neščias darbuotojas, kad jos nebūtų atleistos. Reikalinga tokia institucija, kuri padės užtikrinti atitinkamą darbo valandų skaičių, saugias darbo sąlygas, reikalinga tokia institucija, kuri, kuriai svarbiausia bus darbuotojai, o ne kapitalistiniai darbdaviai. Nesukurkime dar vienos nereikalingos institucijos. Pasistengime užtikrinti saugesnį ir teisingesnį darbą ES. Ačiū. Dėkoju, Kostatinka. Gal dar būtų norinčių kalbėti? Pane Marvai. Ačiū. Vengrija turi ypatingai geros patirties šiuo klausimu. Dažnai e, jaučiamas diskriminavimas, bet kai kalbame Europos darbo institucijos teigimą, kurį dabar aptarėme, tai manau, kad ir kaip teisininkė galima turėti vilčių, nes kalbame apie labai konkrečius reikalavimus, standartus užimtumo srityje ir ši institucija turėtų užtikrinti tų standartų įgyvendinimą. Iš patirties galiu pasakyti, kad labai dažnai standartų nesilaikoma, ypač ryt, vidurio ir rytų Europos šalimi, šalyse, kuriuose darbdaviai dirbantys ir tose valstybėse narėse, ir iš kitų valstybių narių. Ypač e, tarptautinių įmonių vadovai iš vakarų šalių piknaudžiauja šiomis teisėmis. Ir mano, kad nes elgesi taip, kaip niekuomet nesielgtų savo vakarų šalyse. Norėčiau paminėti keletą labai tipinių atvejų, labai tipinių situacijų, kurias reikėtų geriau kontroliuoti, kad būtų galima geriau apsaugoti darbuotojus. Pavyzdžiui, jeigu piknaudžiaujama savo padėtime, Ir jeigu piknaudžiaujama pasitelkiant e, komandiruojamus darbuotojus, o labai daug įmonių piknaudžiauja savo įgaliojimais, tai turėtų būti sudaromas ilgalaikės darbo sutartys su tais darbuotojais. dažniausiai piknaudžiaujama nuostatomis arba jos netinkamai taikomos. Darbuotojai įdarbinami bandomajam laikotarpiai, jam pasibaigus samdomi kiti darbuotojai bandomajam laikotarpiui, tokiu būdu apeinant teisės aktus. darbuotojai e, kartais e, neteisėtai atleidžiami. Matome, kaip tie patys darbdaviai taiko vienodas, vienokias nuostatas vakarų šalyse ir kitokias nuostatas rytų Europos šalyse. Jeigu būtų įsteigta tokia darbo institucija, būtų galime užtikrinti teigiamus pokyčius darbuotojams iš vidurio ir rytų Europos. Mes kalbame apie moterų teisės, o moterys patiria daugiau e, nuoskaudų ir neteisybės, kai yra piknaudžiaujama teisės aktais. Dabar komisijos atstovai žodis, prašau. Uh, komisijos nėra, tai tada pranešėjai nuomonės autoriui. Ačiū, ačiū kolegoms, kolegiams už pastabas, už tai, kad išreiškė tam tikrų abejonių. Taip, aš suprantu ir pritariu tam, kas buvo pasakyta apie nevienodas darbo sąlygas. Uh, vidurio ir rytų Europos darbuotojams, e, palyginti su e, darbuotojais iš vakarų, nes e, tikrai jau yra ir šiaip nepalankių darbo sąlygų, ypač moterims. Bet aš noriu priminti, kad toji darbo institucija domėsis ir tarp valstybiniais atvejais ir įsivaizduoju, kad e, tą susirūpinimą, kurį jūs įsakė dėl darbo sąlygų, jį būtų galima kažkaip spręsti orių, gerų, tokių tinkamų darbo sąlygų direktyvos nuostatomis ar kitų direktyvų nuostatomis. Tačiau suprantama, yra spragų įgyvendinant direktyvų nuostatas ir reikia geresnės kontrolės. O nuomonėje, ką aš norėjau pasakyti, e, minėti lyčių pusiausvyrą, e, biudžeto lėšas numatomas e, lyčių lygybei užtikrinti, kartu, pri, kai priimami sprendimai, reikėtų irgi atsižvelgti į lyčių lygybę, ypač kai kalbama apie Mm, darbuotojų judėjimą iš vienos valstybės narės į kitą. E, labai ačiū už pastabas ir tikiuosi ir toliau su jumis dirbsės kartu. Labai ačiū. Dabar pakeitimų galite teikti iki Liepos 12 dienos 6 valandos vakaro, o tada mūsų komitete e, bus balsuojama E, rugsėjo 27, o užimtumo komitete spalio 18 balsuosime, bus balsuojama. Labai ačiū visiems, kurie dalyvavot ir ypač ačiū vertėjams, žodžiu. Tikrai visiems dabar linkiu malonaus vakaro.